Oh, okay. It's, uh, three Taigi 3 valandos. Aš su ponė Lichtenberger dalyvavime posėdėje tik dviese, ar mes galime patvirtinti darbo tvarkės projektą, taip? E, teks palaukti, nes ponas Kančian ir Ajalas Sender turi pristatyti pranešimus. Yeah. Okay, colleagues, now... Taigi, kolegos, bent jau keturi mūsų yra posėdė, tai posėdį ir pradėkime. Matote darbo tvarkės projektą prieš save, ar visiems viskas tinka, galime patvirtinti darbo tvarkę. Jeigu taip, tai tuomet periname prie kito klausimo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keliavių teisės. Pranešėjas yra ponas Kančian. Prašom žodis jums. Grazie, Presidente. Grazie Presidente. Eh, Abbiamo... Dėkoju, pirmininkė. Visai neseniai e, bandėme susitarti, suderinti savo pozicijas su taryba dėl šio konkretaus dokumento. Ir tai tapo gana sudėtingų uždavinių, kadangi uh, Taryba yra gana griežtai nusistačiusi dėl reglamento. Mes e, siekime, kad reglamentas būtų patvirtintas per pirmąjį svarstymą. E, Albertinį turiu galvoje pranešimą, kuris yra labai e, rimtas darbas ir labai palankus vartotojams. Mes taip pat norėjome pabrėžti tai, kad neketiname pasiduoti ir sušvelninti pirmojo svarstymo pozicijos. Per susitikimus, per įvairias diskusijas buvo išsakyta įvairiausių argumentų dėl subsidiarumo, taikymo, e, suderinimo su tuo, kas patvirtinta dėl geležinkelių ir todėl taryba atrodo nenori nei kiek pajudėti. Šiuo metu ekonominė prasme taryba nenori, kad būtų padaryta kokia nors įtaka pramonės veiklai ir kad atsirastų naujų problemų investicijų fronte. Tačiau tai yra susiję su atsakomybės principais E, ta, ir su tam tikru transporto vektoriumi. Šiandieną aš e, komitete noriu kalbėti apie vartotojų teisės. Iškilo problemos dėl e, taikymo srities. Mes e, žiūrėjome į išimtis Aš čia e, nekalbėsiu apie regioninį transportą. Ir taryba e, sako, kad reikėtų palikti atviras galimybės valstybėms narėms. O mes kartu su komisija reikalavome, kad taikymo sritis negal, nebūtų taikoma 75 procentams autobusų transporto. Ir reikia galvoti apie kompromisą, galbūt būtų galima palikti regionį transportą už taikymo sities, o įrašyti visus transporto vektorius, autobusų transporto vektorius. Reikia galvoti apie tam tikrą pagrindinių teisių paketą. ir jos turėtų apimti visą taikymo sritį, e, turėtų apimti miesto ir tolimojo susisiekimo transportą. Šiuo metu kalbame mes apie tokį teisų paketą. Jį reikėtų taikyti visiems autobusų vektoriams. Ir reikia galiausiai galvoti apie kompromisą, nes visi argumentai yra susijęs su taikymo sritimi. Yra du keturi, taip sakant. E, tai yra riboto judumo keleivių teisės Taip pat e, ten kalbama apie pagalbą tam tikrą tokiems vartotojams ir kitas dalykas - išimčių netaikymas tam tikroms teisėms. Pavyzdžiui, jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas ar incidentas ir kažkas nukenčia, arba jeigu praranda bagažą, man atrodo, kad reikia galvoti apie poreikių patenkinimą ir neversti vartotojo kreiptis į teismą dėl bet ko. Nors tai, e, nors įvykis gali būti aiškus ir gerai apibrieštas. Taigi, dėžiant visų problemų, viskas e, vyksta neblogai. E, gegužės 6 vyks trilogas ir mes ketiname sustarti dėl pagrindinių teisių, kurios būtų taikomos visiems. Po to, e, e, kaip žinia, reikės pateikti ketvirtą ir šeštą gegužės plenarinės sesijas svarstys Liepos mėnesį šį klausimą, o komitete bus balsuojama birželį. Tačiau tikiuosi, kad šeštai dienai mes iš tikrųjų jau būsime pasitvirtinę kompromisą. Nemanau, kad būtų koks nors kitas e, kelias pirmin. Vienintelis būdas yra e, baigti svarstyti teisės, gal ne viskas taip, kaip mes norėjome pirminkė, bet e, tai yra kompromisas, dėl kurio turėtų pavykti susitarti. Gal keletą žodžių dėl pakeitimų terminų. Nariai klausė ir prašė, kad pakeitimai būtų, pakeitimus kuo trumpiau laiko būtų skirta. Taigi, gegužė 7.12 valanda, jeigu ponia pranešėjų, jums, jūs tenkina tokia data, gegužės 7 diena, 12 diena, e, buvo pasiūlymas, kadangi nariai nori turėti daugiau laiko pakeitimams pateikti, žinau, jog laiko mažai, nes e, buvo ir švenčių dienų, ir mato švenčių dienų, tai būtų geras pasiūlymas gegužė 7 yra problemiška diena. Man 7 diena problematiška, nes negalėsiu dalyvauti. Tačiau tai bus tik tai pakeitimų pateikimo terminas, galutinis terminas. Tuomet problemų nėra. Mrs. Meissner, sorry, I forgot to put the mic on. Mrs. Meissner. Pone Maisner, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai, ponė pranešėjas, stipriai padirbėjo, norėčiau jam už tai padėkoti, tikrai nebuvo paprasta, kadangi komisijos pasiūlymas ir tarybos pakeitimai buvo kardinaliai priešingi atskirais aspektas, taigi suderinamas vyko pakankamai sėkmingai ir tai buvo teisingai atkreiptas dėmesys. Šią savaitę trečiasis trialogas vyks, tikimės, kad ten pavyks susitarti, tačiau dviejose vietose liko problemų, būtent ar reikia įtraukti ar nereikti regioninį susisiekimą autobusais, dar mes nežinome, e, taryba nenori. Komisija nori, kad būtų šis regioninis susitikimas autobusais įtrauktas. Mes sakome, kad jeigu mes kalbame apie integruotas paslaugas, kai taikomas susiemas miestų ir regioninis transportas, tai reiktų netaikyti, o kitais atvejais būtų taikomas šis reglamentas. Žinau, kad valstybėms narėms nėra paprasta, kadangi visur situacija skirtinga. Na pavyzdžiui, susisiek, už susisiekimą Vokietijoje yra atsakingos federacinės žemės ir ten neskiriama priemiščių ar regioninis susisiekimas. Todėl kyla tam tikrų problemų dėl taikymo srities sus, ir sunkumų, dėl jų susitarti. Toliau kompensaciniai mokėjimai. Prieš kalbant apie neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisės, aišku, šiuo asmenu reikia reikia ginti visur ir kad būtų čia jos reglamentuojamos, kaip ir geležinkelio sritė. Mums reikia, kad tas būtų padarytas jiems priimtina priimtinų būdų, tačiau viskas turi būti praktiškai įgyvendinama, autobuse tikrai nėra paprasta e, viską užtikrinti, regioninėme autobuse sunku pasakyti, kas ten važiuos tuo autobusu ir neaišku, kiek reikia specialių vietų neįgaliesiems su vežimėliais. Tačiau aišku, jų teisės reikia ginti, o kompensacijos e, komisijos pasiūlymas eina per toli, todėl reiktų paprašy, pabandyti rasti bendrą poziciją. Mano nuomonė, šiuo atveju taryba labai teisingai pažymėjo, kad kompensacijos atvejais reikia kad e, būtų atsižvelgta į tam tikros transporto rušies ypatybės. Na, pavyzdžiui, jeigu asmenys yra atsakingi nuo žmogaus, kuri yra priklausomi nuo žmogaus, kuris gali būti sužeistas per nelaimę, tai ypatinga situacija. Todėl tikrai turime viską užtikrinti, ir atsižvelgti į tarybos pateiktą argumentaciją, jie tinkamai įsigilinti. Aš tikiuosi, kad ketvirtadienį pavyks pasiekti kompromisą. Aš be kita ko paprašiau prailginti pakeitimų pateikimo terminą, kadangi ketvirtadienio rytitą po trialogo būtų džiugu sureaguoti į posėdžio rezultatus bei turėti galimybę iki gegužės 7 dienos 12 valandos pateikti naujų minčių ir pasiūlymų. Ačiū ponė Lichtenberger. Dėkui ponė pirmininkė. Iš karto pasakysiu e, ponui pranešėjui e, Kancijan, e, tikrai sudėtinga E, paliesti tą nacionalinę šventąją karvę, tačiau kai ko nesuprantu. Pramonė taip pat reikalauja, jog e, būtų įsigijant autobusus, aiškiau pasakyta apie neįgaliuosius ir riboto judumo asmenis. Aišku, būtent e, tą aspektą turime atsižvelgti ir į tai, kad e, autobusai padeda mažinti aplinkos užterštumą, tačiau taryba nuolat argumentuoja, kad nieko čia pakeisti neįmanoma. Toliau, jeigu mes neįtrauksime regioninio susisiekimo bei patvirtinsime bendrasias teisės, kurios visur galios. Taigi, liko du klausimai, kas kontroliuos, ar yra kažkoks terminas, bei kas turės galimybę kažką daryti, jeigu nebus dokumentas įgyvendintas. Tiesiog norėčiau priminti, jog dauguma valstybių savo konstitucijose yra užtikrinusios e, e, įvairius e, judumo panaikinimo įsipareigojimus, yra specialios konvencijos, o jeigu tai nebus privaloma, tiesiog tuščia neįgalių asmenų teisų deklaraciją, tuomet vargiai mes prisidėsime gerindami tų žmonių situaciją, kurie sėdi neįgaliųjų vežimėlyje ar turi kitokį judumo e, sutrikimą, tai, sakyčiau, būtų meškos paslauga jiems visiems. Todėl siūlau pažvelgti situaciją rimtai. Jeigu ES įsipareigoja gindytų žmonių teisės, tai turime tą ir daryti. Taigi man uh, šio dokumento paketo ateitis priklauso nuo e, to, ar nuostatos bus privalomas, ar bus prisimti įsipareigojimai įgyvendinti nuostatas, ar tai te bus tuščia e, deklaracija, daug gražių žodžių, bet jokių veiksmų. Tokios būtų mano mintis. Aišku, šioje srityje yra milžiniškų įgyvendinimo trūkumų, man daug kas yra svarbu, bet išdėstytos mintis yra svarbiausios. Aišku, taryba savo pareiškimuose bando įtikinti, kad įtvirtins kažkokios mm, kontrolės mechanizmus, tačiau jeigu mes e, norime galvoti tik apie tušes deklaracijas, tai jau turime. Turime konvenciją, susitarimus ir taip toliau, tačiau neįgaliųjų žmonių situacija keliaujant autobusais iki šiol nepagerėjo. Perinant prie kompensacijos, viskas atrodo gražiai, bet ir suprantu tas pačias problemas dėl mažų vidutinių įmonių. Tačiau jeigu tai reiškia, kad bus galima nepaisyti teisių, vien dėl to, kad tai yra smulkus įmonė, smulkios įmonės, tai uh, rinka atitinkamai persistruktūros ir piliečiai kažkokios naudos negaus. Paskutinis klausimas yra apie teisės. Turėtume daugiausia galvoti apie įgyvendinimą ir užtikrinti, kad dokumentas būtų integruotas, tačiau savarankiškumo faktorius turi būti išsaugotas. Jeigu šis aspektas tikrai nebus savarankiškas, jeigu reiks skūstis tą institucijai, kuri nebus uh, bus, jeigu reikės skustis institucija, kuri nieko nedarys, bei žmonės bus siunčiami nuo Poncijus pas pilotą, tai taip pat jokios naudos nebus. Tam, tai yra tam tikri man esminiai klausimai, nuo kurių priklauso mano pritarimas ar nepritarimas šiam dokumentui. Taigi, jei valstybės narės neįgyvendins ar nenori gyvendinti tokių teisių susisiekimo autobusų srityje, jeigu visa tai galios tik tolimo susisiekimo autobusams ir daugiau niekam kitam. Tai reiškia, jog tiek daug laiko būsime išvaistę tuščiai. Ačiū ponas Bradburn. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo pastabos, jog remiu patį priemonių principą Tačiau, kaip daugelis kalbėjus jau sakė, smulkmenuose slypi problemos, kaip įsitikinome iš kitų kompensaciją reglamentavusių reglamentų. E, procedūra turi prasidėti nuo visų priemonių sėtinų su geležinkelių paketu, o paskui transporto jūra ką nagrinėsime šią savaitę. E, bet atrodo, kad lyginame nepalyginamus dalykus. Pavyzdžiui, kompensacinės priemonės geležinkeliams ar oro transportui įsėtino su vienokiais lygmenimis ir čia suprasite, kodėl yra numatyti būtent tokie kompensaciniai dydžiai, kokie numatyti. Tačiau kalbant apie autobusų transporto paslaugas, ypač vietinius, vietinių uh, uh, autobusų, tai lygiai visai yra kitokie, nes pavyzdžiui, uh, mano regione, jeigu vienas vietinis autobusas yra atšaukiamas, tai po dešimties minučių atvažiuoja kitas. Uh, Taigi reikia palyginti savaime palyginamus dalykus. Taip pat, kaip sakė ponia Meisner ir ponia Lichtenberger, reikia atsižvelgti į uh, draudimo įsipareigojimus bei kompensacinius paketus, ypač smulkioms bendrovėms, nes nenorime uh, kad e, sumažėtų e, trans, autobusų paslaugas teikiančių bendrovių skaičius. Bent jau mano regione labai svarbu, kad liktų transportas tarp mažų kaimelių. Ir čia e, šį siekį reikėtų susijęti su kompensacijų dydžiu, jį nustatant realistiškai. Aišku, galbūt per daug kabinuosi prie detalių, tačiau remiu tarybos poziciją dėl e, teisės akto apimties, taikymos ryties. Jau ir taip kalbėjau apie problemas e, su kuriamis susiduria nacionalinės ar vietos pervežimo bendrovės mums būtų priimtinas e, pirminis pasiūlymas, nes jeigu pradėsime e, labai konkrečiai reglamentuoti e, vietos, pavyzdžiui, autobusų tarnybas, mes tikrai pasimesime ir, kaip sakė ponė Lichtenberg, negalėsime tiesiog tų teisės aktų gyvendinti toks būtų mano pastebėjimas. Aš manau, kad e, šiame etape reikėtų apsiriboti kompensacijomis e, tarptautinėms kelionėms tik tai. Ačiū, ponas Alkedrai. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, aš norėčiau E, šešėlinio pranešėjo vardu pakalbėti, nes jis negalėjo atvykti. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už bendradarbiavimą. Norėčiau pritarti tam, ką sakė anksčiau kalbėjusieji dėl taikymos ryties. Mes galėtume pritarti siekiui e, reglamentuoti ilgų e, atstumų operacijas, atsisakant trumpų atstų. E, atmetant e, trumpo susisiekimo transportą. Manau, kad priešingų atveju kils interpretavimo problemų. O kai dėl atsakomybės pritarėme, kad e, įrodymo našta neturi atitekti uh, keliau, e, patiems keleiviams. Taigi reikia pasižiūrėti problemą iš keleivio pusės. Šešėlinis pranešėjas pritarė tam, kad reikia labai atidžiai e, išnagrinėti iš ankstinių mokėjimų, e, mokant kompensacijas klausimą, kad išvengtume sukčiavimo. Čia situacija palygintina su keliaujančiųjų geležinkeliais e, situacija. Taigi manau, kad pasinaudoję ankstesniais sprendimais mes galėsime rasti sprendimą. Taip pat mano frakcijai yra aktualus neįgaliųjų teisų klausimas ir teisė į pagalbą. Manau, kad čia galime dirbti vadovaudamiesi prielaida, kad tokia pagalba neįgaliesiems visada turėtų būti prieinama visą parą. Tai turėtų būti taikoma 24 valandas, o ne 48. Ir paskutinė pastaba dėl neįgaliųjų. Manau, kad reikia atsisakyti kai kurių barjerų ir kliūčių, kad neįgalėjai geriau e, galėtų keliauti. Čia reikėtų vadovautis e, traukinių stočių pavyzdžių ir patobulinti. Ponas Broš, ačiū. Noriu pripažinti tikrai sudėtingą temą kiekvienas pasisako už keleivių teisės, kiekvienas nori ginti neįgaliųjų, jų riboto judumo asmenų teisės, tačiau iš kitos pusės reikia proporcingumo bei protingumo kriterijų laikytis. Vis dėlto mes čia norime apginti keleivių teisės, bet e, nenorime paversti kiekvieno iš keleivių advokatais. Todėl turėtumėme kaip įmanoma geriau galvoti apie bendras problemas ir galimas iš karto užgniaušti. Negaliu žvelgti e, pro pirštus į negalios mano teisės. Ne, aišku, ne visada bus įmanoma jas įgyvendinti, tačiau kartu galime e, sulaukti pakankamai absurdiškų situacijų. Ir jeigu vieną transporto rūšį bandoma, su, bandoma vienas autobusas laukia kito ir vėlavimai tiesiog kaupėsi, kompensacijos taip pat, todėl viskas turi būti daroma protingai, o ne pagal kažkokią paprastą teoriją, kalbant apie tarptautį tarptautinius susiekimus, tai noriu pasakyti, kad kai kuriuose pasienio regionuose mm, kelionė 30 km jau gali būti kelionė į užsienį, todėl turėtumėme žvelgti į situaciją daug brandžiau. Kaip suprantu, ponė Bredburnai, kad mm, tau tarptautinis susiekimas yra daug toliau einantis nei man. Uh, Toliau turime vadovautis e, principu, kad keleiviai turi turėti galimybę važiuoti, neįgalėję turi turėti galimybę važiuoti, tačiau tikrai neįmanoma užtikrinti, kad jie galės tą daryti e, kiekvienu automosu, kiekvienu maršrutu turi važiuoti autobusai Taip pat reikia užtikrinti, kad kiekvienu maršrutu būtų nuolat kursuotų autobusai, sakykime, bet kartą per dvi valandas, kad žmonės galėtų keliauti. Taip pat tikiuosi, kad žvelgsime į viską proporcingai bei galvosime, kas vyks po to, po prieimimo, ar sprendimas įmanomas įgyvendinti ar ne. Nepamirškime smulkiųjų įmonių. Įmonėse, kurie dirba vienas e, ar du žmonės, negali užtikrinti to, tokios e, neįgaliųjų asmenų palydos kaip įmonė su 30 ar 40 darbuotojų. Jeigu mes norime atsisakyti mažų įmonių, tai turėtume tą drąsiai pasakyti, tačiau aš manau, jog mažos įmonės ir keliaivių teisės yra suderinamos bei gali vienas kitą papildyti. <clears throat> Ponas Estorikė. Ačiū labai trumpai. pirmoji problema, kurią ką tik išdėstė kolegos, yra tai, kad trumpojo susisiekimo paslaugos neturėtų būti reglamentuotos. Taigi reikėtų laikytis daugiau tokio regioninio požiūrio. Aišku, e, situacija užtikrinant autobusų transportą visiškai skiriasi nuo oro transporto. Taigi čia tik regioninės keliones galime apibriežti kaip ilgas E, tolimojo e, susisiekimo keliones. Antra, jau anksčiau komiteto posėdėje kalbėjau apie tai, kad jeigu galėtume sudaryti bendrą keliaivių Europoje hartiją, tai padėtų visuomeniai lengviau suprasti, kas ką reiškia, nes atsirado įvairių hartijų reglamentuojančių keliaujančių orų ar jūrą teises. Galėtume galbūt parengti vieną bendrą tekstą su priedais atskiroms transporto rūšims. Tai būtų daug lengviau. Manau, kad turime susisiekti su komisija ir jos paprašyti parengti pasiūlymą dėl tokios bendros hartijos ir atitinkamų priedų. Ačiū. Köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už tokią griežtą užimtą poziciją ir už tai, kad jie gina keleivių teisės. Bet šią problemą norėčiau pažiūrėti iš skirtingos perspektyvos. Kai kalbame apie neįgaliuosius, galbūt neapimame e, žmonių, kurie e, nėra būtinai neįgalieji. Reikia nepamiršti moterų su e, mažais vaikais, e, mo, žmonių, kurie neprigirdi ar net užsieniečių, kurie nekalba vietos kalba. Taigi, kai kalbame apie e, negalę turinčius žmonės, turėtume atsižvelgti ir į pažiūrėti tai, kad mes ne tik galvojame apie e, žmonės su negale gyvenančius Europos Sąjungoje. Ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad parlamentas turėtų ginti žmonių su negale teisės. Mums reikia kompromiso ateityje šiuo klausimu. O pranešėjams norėčiau kai ką pasiūlyti. Bent jau, kad 11, 12, 13 ir 14 pakeitimai taip pat 22, 23 ir 35 e, būtų laikomi priimtinais. Tai yra bent jau minimalus teisių garantavimas žmonėms su negale. Dar vieną svarbų aspektą reikėtų paminėti. Tai yra valstybės vaidmuo, vyriausybių vaidmuo. Manau, kad uh, valstybė čia turi suvaidinti savo vaidmenį. Reikia užtikrinti, jog bendrovės užsimančios transportavimu gaus pagalbą, padarant transporto priemonės prieinamas žmonėms su negale. Turėtume įrašyti atitinkamus pakeitimus, kur būtų parašyta, kad valstybė turi e, suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Reikia dalytis naštą ne tik bendrovės turėtų e, visko rūpintis, bet ir valstybė turėtų turėti tam tikrų prievalių. Ačiū, ponas Krameris. Nekartą pasisakiau šią temą. Vis dėlto stebiuosiu, kodėlgi jis susilaukė Europoje tiek daug prieštaravimų. Atkreipiu dėmesį, kad ją kiekviename autobuse, ar jis važiuotų 2, 5 ar 100 kilometrų, neįgaliųjų teisės yra užtikrintos. Tai buvo įvesta po Vietnamo karo, kadangi buvo daug karo invalidų ir jų negalėjome mes išvaryti iš visuomenės. Taigi Europoje yra daug mažiau neįgalių įsmenų, kurie, kuriems tokia nelaimė nutiko per karą, negu dėl kitų priežasčių. Ir labai gerai, kad taip yra. Tačiau 30 procentų visų keleivių yra mm, tam tikra prasme mm, neįgalus asmenys. Pavyzdžiui, susižeidė per sporto varžybas ar panaš, per panašius įvykius. Vienoje yra garbus profesoriai, E, jie siūlo studentui 14 dienų važinėti po miestą autobusais ar kitaip neįgaliųjų vežimėliuose, kad būtų galima susidaryti vaizdą, ką tai reiškia. Mes turime pinigų patiems įvairiausiams reikalams. Ir mes turime vadautis principais, ne, nesivadovauti pelno principais. Kiekvienas gali džiaugtis, jog jis neturi neįgalumo, bet nežino, kokia ateitis jo laukia. Todėl mes turime prisimti įsipareigojimus už riboto judumo asmenis. Tikrai nesuprantu tokių ginčių, tuščių kalbų, nesvarbu apie kokius keleivius mes kalbame, pavyzdžiui, avialinių atvejais, pigios avialinių bendrovės e, norėjo taupyti neįgalių keliaivių sąskaitą, tačiau to negalima leisti, aš nesuprantu, kodėl tai įvyko. Tai, kas buvo įmanoma JAV, Europoje turi būti tikrai įgyvendinti. Ačiū. Dabar komisijos atstovai kalbės. Labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešiai ponui Kančien už didžiulį atliktą darbą, pastangas ir laiką. Komisija labai pritarė jos siekiams dėl taikymos ryties ir prievalių, tačiau vėlgi e, visiškai pritarėme e, pranešėjų, kad e, mes turime galvoti apie išmintingiausią dalyką - vidurį ir galvoti reikia apie kompromisą keleivių labui. Norėčiau sureaguoti į porą išsakytų pastebėjimų. Pirmiausia, dėl to, ką sakė Vanas Brandburn, e, dėl to, kad nėra numatyta kompensacijos ir iš anksnio mokėjimo. Čia reaguoju pono Alkadravį pasisakymą. Noriu pasakyti, kad 27 e, straipsnis 424 e, reglamento kalba numato tam tikras sąlygas ir sakoma, kad reikia įkurti nepriklausomą instituciją, tai turės įsvindėti reglamente. Aš komisijos vardu galiu pasakyti, jo komisija ir toliau uh, sieks būti tarpininkė, palengvinti sieks dialogą ir mes bandysime susitarti, kaip galima, dėl geresnio kompromiso per antrąjį svarstymą. Dar pabaigai pasakysiu, kad komisija iš tikrųjų pritarė e, tam tikriems dalykams ir apie e, tai kalbėjo e, komisaras. Daug ką galime uh, padaryti dėl keleivių teisių, bet pirmiausia dabar galvokime apie e, šį mūsų dokumentą ir bandykime sutarti dėl visų transporto ryšių, kad paskui bus paskelbtas bendras komunikatas dėl visų transporto ryšių. Rūšių. E, e Pranešėjas. Ačiū pirmininkė, aš norėjau visiems padėkoti padėkoti už dalyvavimą diskusijose. Atsižvelgsiu tai, kas buvo pasakyta. Tačiau dar kartą norėjau akcentuoti, jog jau pasiekta pažangos bandant pasiekti kompromisą, pusiausvirą tarp atsakomybės aspektų transporto e, srityje Manau, kad neturime kratyti šios atsakomybės, bet nereikia siekti prisimti papildomų įsipareigojimų, nes tai bus našta smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Taigi reikia tinkamos pusiausviros tarp didesnės atsakomybės, bet be papildomos naštos. Taigi reglamente tokios pusiausviros ir siekime privalome nepamiršti to, kad dirbame reglamento patvirtinto pirmo svarstymo metu pagrindu. Tai rodo platų pritarimą. Pasiūlyme yra įdomių aspektų. Taryba laikosi griežtos pozicijos, tačiau esame bandymų ją sušvelninti. Na, o mes bandome pasiekti tai, jog pirmiausia reikia susitarti, kaip apibriešime būdvardį regional, regioninis. Ar griežtai, ar vis dėlto jį susėdami su pagrindiniu teisų paketu. Daugelis kalbėjusiųjų kalbėjo apie pagalbą ir paslaugas e, ribotos judėsenos asmenims arba asmenims turintiems laikinas judumo problemas. Dabartinis pasiūlymas apima visą autobusų parką, tačiau mes bandysime siūlyti, galbūt sukurti, įdėkti tokį vieno langelio principą, įsigijant bilietus. Na, o naujoms transporto priemonėms jau bus e, keliami reikalavimai e, turėti įrangą, kad specialiųjų poreikių turintys asmenys galėtų lengviau įlipti. Bet prieš tai reikia išspręsti teisinės problemas. Taigi sieksime, kad vartotojas paslaugų naudotojas būtų visapusiškai informuotas, na, o dirbantieji turėtų reikiamą pasirengimą, kad kiekvienas, kuris turi specialiųjų poreikių, galėtų gauti specialiasias paslaugas. Taigi reikia būti labiau aktyviems. Turime ne tik apibriežti terminą regioninis transportas, bet ir ieškoti galimybių, kaip numatyti teisės regioninių ar tarptautinių, tarp regioninių lygmenimis. Komisija minėjo 27 straipsnio nuostatas reglamente. Ir mes galime netgi remtis dabartiniu reglamentu 2006-2004, kuris minimas preambolės konstatuojamoje dalyje. Jau sakiau, kokie turėtų būti mūsų tikslai, jų verta nepamiršti ir pasiekti reikiamos pusiausviros tarp atitinkamų reikalavimų. Galbūt kai kurios regionės paslaugos yra integruojamos su miesto ir priemiešių a, transporto paslaugomis. Bet kaip sakiau, teisų paketas uh, būtų geresnė išeitis, geriau atliepsanti mūsų poreikius uh, transporto autobusais rytyje. Taigi dar kartą norėjau padėkoti visiems kolegoms dalyvavusiems diskusijose ir išsakiusiems man pritarimą bei anksčiau uh, diskutavusiems šiais klausimais dėl reglamento. Uh, tai leido nuomonę padaryti paprastesnė nei buvo planuota anksčiau, nors kol kas lieka problemų. Čia reikia atsižvelgti į tai, kas buvo padaryta kitų transporto rūšių atžvilgių, ką kolega planuoja netrukus pristatyti dėl teisų keliaujant jūrą. Manau, kad šio pasiūlymo patvirtintas patvirtinimas susijęs su kitais. Dėkoju pranešiai. Priminsiu, kad pakeitimus galite pateikti iki penktadienio, gegužės 7 vidurdienio, o paskui galėsime pasuoti transporto komitete ir Liepos 10 plenarinėje sesijoje bus tvirtinamas šis klausimas. Kitas e, darbo atvarkės punktas, ponios Ajalas Sender, nuomonė jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keliaivių teisės. Ačiū. Kaip ir pono Končianį atveju, taip ir šiame pranešime e, matome, jog esame naujoje situacijoje vyko pirmasis svarstymas, o po jo teko dar kartą sulyginti skirtingų institucijų pozicijas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti praneš, šešėlėms pranešėjams, pavyzdžiui, Wortman Kohl, jos lydėjo mane į tam tikrą, tikrą piligriminę kelionę, bandant susitarti su pirmininkaujančia Ispanija. Dėkuoju sekretoriatui už tai, jog jie padėjo dirbti labai paprastai, aiškiai bei pasiekti rezultatų. Taip pat noriu padėkoti už pasiūlymus ir iš komisijos pusės. Žinoma, ne visi buvo tokie naudingi kaip tikėjomės, bet mums reikėjo uh, gauti informacijas, kad galėtumėme keleivių teisės užtikrinti. Galiausia noriu padėkoti pirmininkaujančiai Ispanijai. Ji dėjo visas jėgas, kad taryba pritarto parlamento pasiūlymui. Aišku, mes kalbame apie susisiekimą vandeniu. Čia yra ypatinga situacija. Mes kalbame apie e, kruizinius laivus, kuriais keliauja daug žmonių, daug e, turistų. Taigi situacija ypatinga. Bet mums reikia sukurti bendrą pagrindą, kuris leistų visais atvejais užtikrinti keleivių teisės visose šio sektoriaus rėmose. Iš principo tarybos bendroji pozicija yra pakankamai gera, buvo atsižvelgta į nemažą dalį mūsų pakeitimų, atsižvelgta į mūsų reikalavimus, buvo bandyta bent jau tą padaryti, net ir tose srityse, kur to nesitikėjome, tačiau didelių skirtumų neišvengta. Nors vyksta dialogas, bandant panaikinti egzistuojančius nuomonių skirtumus. Pirmiausia, reikia kalbėti apie taikymų sritį. Tarybai buvo padaryta į tam tikrą įtaką e, to, kad jūrų susisiekimas, jūrų transportas e, visose valstybėse narėse yra labai e, skirtingas. Pavyzdžiui, norima, kad į taikymo sritį nepatektų laivai, kuriais gali keliauti mažiau nei 36 keleiviai, bet tai labai ryškiai skiriasi nuo tos 12 keleivių ribos, kurios neketiname atsisakyti. Tačiau taryba išskyrė dar dvi e, e, rušis, kur, laivų rušis, kuriuose dirba mažiau negu trys e, darbuotojai kurie plaukia plaukiau nei 500 metrų, tačiau mes šiai traukiame ir vidaus susisiekimą vandeniu. Suvokime, kad jis yra atsidūręs tikrai stiprioje krizėje. Manyčiau, bendroji pozicija atspindi mūsų siekia apsaugoti šį sektorių. Nors iš principo esu pasirengęs E, esu pasirengusi susitelk, susitarti dėl 36 keliaivių atsisakinti 12, tačiau turime apie tai dar pagalvoti. Tai ir er, taryba nori išimčių laivams, kurių bendrasis tonažas yra mažiau nei 300 tonų, bet lieka tam tikrų neiškumų bei abejonių. Tikrai keleivis ne klaus, ar laivas, į kurį jis besėda turi e, tam tikrą tonažą, didesnį ar mažesnį nei 300 tonų. Manyčiau, taikymos rytį tikrai galėtumėme išplėsti. Toliau buvo kalbama apie pagalbą, taip pat siekiant susigražinti sumokėtas lėšas bei gauti kompensaciją. Net ir čia mes galėtume su sutikti, nors turėtume daug galvoti apie terminus, piliečių judumo užtikrinimą, todėl tam tikrų pakeitimų reiks. Yra tam tikrus ryčių, kur nuomonės išsiskiria būtent dėl ribos, nuo kada nereikia mokėti kompensacijos. Maničiau, taryba žino, ryštingą parlamento poziciją, todėl buvo pasiūlyta 40, kainos, 40 eurų bilieto kainos riba, tačiau didžioji dalis kelionių nepatektų į kompensacinį mechanizmą. Mm, siūlau uh, siekti žemesnės ribos 10 eurų. Taip pat taryba bando atsižvelgti į nacionalinius skirtumus Europoje. Pavyzdžiui, kai kurie uostai Europoje turi tik, turi tik prieplauką ir nesiūlo uostų paslaugų, tačiau kitur uostų infrastruktūra yra labiau išpr, išplėtota ir ten būtų galima reikalauti keleiviams teikti daugiau pastangų. Uh, Taigi čia bandome susitarti su e, taryba įtraukdami terminą uostų terminalai. Manau, toliau teks dėrėtis su taryba. Kit... Taryba taip pat siūlo e, mažiausią ribą, nuo kurios privaloma nustatyti pagalbos kokybos standartus, būtent 100 tūkstančių keliaivių vežimų per kalendorinius metus. Maničiau, kokybės normos turėtų galioti visiems laivams ir visoms kelionėms, net ir tais atvejais, kai pervežama mažiau nei 100 tūkstančių keleivių per kalendorinius metus. E, tikiuosi, kad pozicijas pavyks e, derinti toliau, ar aš savo poziciją pristačiau. E, bandžiau parodyti, jog esu pasirengusi dialogui ir ko mes e, dar pageidaujame, būtent, kad būtų plačiau taikymas, taikomas reglamentas dėl pirmiausia keleivių skaičiaus, tačiau e, keturies, keturių eurų problema turės pozicijos būti suderintos. Toliau reikalavimas pateikti įrodymus, kad žmogus ne galėjo atvykti, tai įmonė turėtų pasirūpinti tokiais įrodymais. Na, kalbant apie lėktuvus, skrydžių kontrolė viską nusprendžia, bet e, laivų atvejais yra situacija kitokia, galima kapitoną paspausti, kad jis pakeistų nuomonę, todėl jeigu reiktų, kad įmonė pateisintų savo atsisakymą nepriimti keleivio. Aišku, tarybos pasiūlymas yra pakankamai geras. Dėl dviejopos skundų sistemos, aišku, jos funkcionavimas turi būti savarankiškas bei nepriklausomas. Riboto judumo keliaiviai kita tema būtina susitarti dėl įsipareigojimų ir dėl išimčių mm, tokių keleivių atvejais, e, taip pat dėl 48 valandų darbo die, dviejų darbo dienų iš eilės, jeigu mes kalbame apie savaitgalį, tai negi turėjome visada kalbėti apie 48 valandas. Toliau e, apskundimo terminai, jie buvo sumažinti. Aš manau, kad pusantros valandos e, palaukti uoste dar būtų protinga, bet po to jau kažkokią pirmąją parmą reiktų suteikti. Be abejo, tai priklauso nuo kelionės pobūdžio. Taigi 48 valandas mes išsaugojame. Kolega Bilbao paklausė, kokia situacija yra dėl 48 valandų. Taryboje nuomonės išsiskiria. Yra tam tikrų sveikatos apsaugos priežasčių, kurios, tarkime, neleidžia keleiviui įlipti į laivą. Tarėmės su šešėliniais pranešėjais. Kol kas neišsiaiškinau, kokių, kokios priežastis galėtų būti uh, kad žmogus dėl sveikatos kažkokių sutrikimų negalėtų įlipti į laivą ar būtų neleist, neįleistas į laivą. Čia mes kalbame apie tam tikrą precedentą. Žinoma, priežasčių neleisti keliaivių į laivą gali būti pačių įvairiausių. Viskas e, susisėja su tokios nuostatos interpretacija. Pasisakau už nuoseklų dokumentą. Mums reikia nuosekliai taikyti visas taisyklės visose transporto visose keturiuose transporto sektoriuose, juose turi galioti tos pačios taisyklės, ypač jeigu reikia kelionės metu transporto rūšį pakeisti. Taigi, ačiū ir aš, žinoma, laukiu kolegų pasiūlymų. Pone Ovatman Kol. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, norėčiau e, kuo nuoširdžiausiai padėkoti poniai Ajalai Sender už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Reikia pasakyti, kad dirbame e, norint užtikrinti keliaivių teisės e, jūrininkystės rytyje keletas pastebėjimų. Pateikta 53 pakeitimai, tarp jų, man atrodo, yra daug pakeitimų, kur nėra jokių problemų, tačiau didžiausia problema susijusi su taikymo sritimi. Dabar sureaguosiu tai, ką pasakė kolega Groš. Kalbame apie kelionių teisės. Tuo pačiu metu turime užtikrinti, kad šis pasiūlymas būtų ir protingas, ir uh, tikslingas, realistiškas įgyvendinimo prasme pirmiausia smulkiesiems vežėjams. Kalbame apie laivininkystės e, sektorių, apie mažų laivelių savininkus, kapitonus, kurie net neturi biuro ir jie negali teikti kažkokių biuro paslaugų, nes jie labai sunkiai dirba teikdami pervežimo paslaugas. Norėčiau kai ko jūsų paklausti. Jūs sakėte, kad vidaus vandenims gali būti pritaikyta išimtis. Norėčiau paklausti jūsų, kodėl jūs neparodote daugiau lankstumo dėl 36 keleivių skaičius. Galbūt pernelyg laikotės įsikibę 12 e, keleivių reikalavimo. Galvokime apie tai, kaip bus sunku patenkinti visas taisyklės ir reikalavimus mažiesiems pervežėjams. E, Jeigu kalbame apie laivelius, kurie e, gali pervežti mažiau kaip 36 keleivius, tai kalbėsime apie senus istorinės svarbos laivelius, kurių e, paskirtis yra specifinė. Jeigu kažkokie reikalavimai bus jiems pritaikyti, tai reikš didžiulės investicijas. Ir jų operatoriai paprasčiausiai negalės savo leisti padengti tokių išlaidų. Aš nesutinku, kad bus pakengta keliaivių teisėms. Keliaivių teisės yra nepaprastai svarbios ir reikia užtikrinti, būtina užtikrinti, kad jos atspindėtų e, teisės aktuose. Dabar e, paminėsiu keletą straipsnių. Jūs e, siūlote 12 keliaivių ribą, bet e, siūlote pritaikyti e, daugiau išimčių. E, man 8.2.8.5.15.24.25 e, straipsniai čia yra labai svarbus, bet jie, juose išreikštos nuostatos sukurtų penelyg didelę naštą operatoriams ir 36 keleivių skaičius pasiūstų aišku signalą piliečiams, ko jie gali tikėtis. Jeigu jie nori plaukti desniu laivu, jie gali susirasti tokį laivą. Taigi, e, galbūt tokia sistema būtų geresnė negu kad dviejopa sistema. Pavyzdžiui, reikalavimas kartais taikomas 12 keliaivių, kartais 36 e, mums svarbiausia nuoseklus požiūris ir reikia kuo greičiau susitarti su taryba, jeigu norime greito sprendimo. Ir mano frakcija ir aš pati labai sveikinčiau tokius siekius. Labai ačiū dabar ponia Bilbao. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komiteto nariams, komisijai ir aišku, Ajalai Sender už pastangas rasti bendrą poziciją. Nebeminėsiu tų dalykų, apie kuriuos kalbėjo pranešėja. Tačiau e, susitikimuose mūsų išiškėjo tam tikri nesutarimai. Ir reikia pasakyti, kad nesusitarę esame dar dėl taikymo srities. Mums e, labiau tiktų parlamento pozicija pasiekta per e, pirmąjį svarstymą. Mes nesutinkame su. Mm, išimtimi dviejų metų laivams, kurie yra trumpesni negu 32 metrų. O dėl kompensacijų e, taryba yra nustačiusi tam tikrą, skai, tam tikrą sumą, e, bet ne viskas mums tinka. Mes e, dar nesutarėme ir dėl datų, kada įsigaliotų reikalavimai. Sutinkame, kad vartotojams reikia didesnių garantijų ir operatoriai e, turėtų per tam tikrą nustatytą laiką patenkinti reikalavimus, pretenzijas. Kitaip tariant, mes e, norėtume, kad būtų nuostatos dėl to, e, kas bus, jeigu operatoriai nepatenkins pretenzijų Ir taip pat e, kyla klausimų dar dėl e, apyvartos, dėl keleivių pervežimo skaičiaus, e, dėl šimto tūkstančių keleivių per kalendorinius metus. Taip pat mums dar labai svarbu yra klausimas dėl asmenų su negale, riboto judumo asmenų teisių. Nemanome, kad e, atsisakyti priimti į laivą galima dėl sveikatos priežasčių, nes neaišku tada nei kok, dėl kokių negalavimų būtų žmogus neprimas į e, laivą ir kas apibrieštai. E, šio teisės akto tikslas yra apginti keliaivių teisės, įskaitant neįgaliųjų ar žmonių, kurie turi jų ribotas judumo galimybės teisės. Ir reikia pagalvoti, kad e, bet kas iš mūsų, nors dar neturime tokių problemų, bet kada galime su jomis susidurti. Taigi labai pasisakau už veiksmingo sprendimo pasiekimą. Ačiū. Ja, uh... Pone Lichtenberger, ačiū. Vėl panašios diskusijos, kaip e, kalbant apie autobusus mes norime užtikrinti riboto judumo asmenų teisės tik tais atvejais, kai tai labai paprasta, o kitaip norime prieš trūkumus užmerkti akis. Kai kurie išsakyti argumentai tikrai abejotini. Norėčiau tarti apie tai keletą žodžių. Pirmiausia, klausimas susijęs su dydžiu. 12 ar 36 asmenis. Manyčiau, turėtume bandyti kiek įmanoma tą skaičių sumažinti, tai padidintų mūsų galimybės. Toliau istoriniai laivai. Puikiai suprantu, kad seni istoriniai laivai yra vertybė, sunku juos perstatyti, tačiau nemanau, kad viską, kas seniau nei, nei 10 metų tampa istorinė vertybė, tai tiesiog galimybė išvengti atsakomybės tikrai e, perstatyti laivus, juos atnaujinti tikrai nėra labai sudėtinga, nes ne, galima specialius privažiavimus pastatyti, taip suvokime, kad žmonių invalidumo lygis yra skirtingas, bet reikia valios, kad kažkas būtų daroma. Viskas susiveda į tai. Todėl vienas aspektas man yra ypač svarbus. Uh, jį aptariau su kolegė Sander Ajalo, būtent uostų problema. Jeigu mums nepavyks uostų prieinamumą padidinti, vargiai galėsime uh, įsivaizduoti, kad atskris uh, neįgalus žmogus su savo vežimėliu į laivą, jeigu jisai nesugebės atvykti į uostą. Uh, Reikia užtikrinti, kad būtų teikiamas tokios pat paslaugos kaip e, dabar oro uostose ir tas turėtų galioti laivams. Aišku, galima be perstojo kartuoti. Gerai, mes čia vėl pakenksime mažai įmoniai. Kodėl mes neturime paramos programų, lengvatų programų tokiais atvejais? Kodėlgi mes neteikėme valstybės finansinės pagalbos. Šiuo metu daug pinigų kišama į infrastruktūrą, taip pat į įrangos įsigijimus, infrastruktūros atnaujinimą. Visa tai apima mažas ir vidutinės įmonės ir reiškia mes jas taip pat remiame. Tiesiog turime išnaudoti visas turimės galimybės. Aš esu tvirtai įsitikinusi, jog šiuo dokumentu galime žengti svarbų žingsnį į priekį. Dėl savarankiškos institucijos džiaugiuosi, kad šioje, šiame dokumente dėl to susitarta. Jeigu nebus nepriklausomos institucijos, kurią bus galima kreiptis teisų pažeidimo atvejais, tiesiog galima padėti tašką ir nieko nebedaryti. Šiame, šioje srityje tikiuosi trumpų perinamųjų terminų, tikiuosi, kad mes kaip EP, ES galų gale pasakytumėme neįgaliųjų ribotojų dumo asmenų teisų konvenciją norime įgyvendinti, bei sieksime jų gyvenimą padaryti lengvesniu. Todėl kreipiuosi į jūs visas, mėly kolegos, nepamirškime šio tikslo. Žinote, kad aš labai rūpinosi MVI reikalais, bet mažos vidutinės įmonės negali tapti pasiteisinimu ne, negyven, neįgyvendinti bei neginti invalidų neįgalių žmonių teisių. Manyčiau, jeigu mes tą darytumėme, tai netiesiogiai toms įmonėms taip pat pakenktumėme. Ačiū, ponė Maisner. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, daug minčių buvo išsakyta. Norėčiau atkreipti dėmesį į du aspektus, juos palaikyti. Pirmiausiai, e, įleidimas ar neįleidimas į laivą dėl sveikatos priežasčių, dabartinė formuluotė nepriimtina, reikia paaiškinti, kokios priežastis gali būti, dabartinės formuluotės tikrai nepakanka, tai esminis, manau, klausimas. Antras aspektas - įgyvendinamumas, į jį būtina atsižvelgti, kaip kolega jau teisingai pasakė, istoriniai laivai, aš plaukiau istoriniais burlaiviais, ten buvo įmanoma padaryti, užtikrinti prieigą. Mm, žmonėms neįgaliųjų vežimėlėse, aišku, yra tam tikrų išimtinių situacijų, būtent apie jas turime galvoti, kurdami savo teisės aktus, ne viską įmanome įgyvendinti, kartais juk laivų, laivai saugoma įstatymais, negalima jų keisti, todėl turime rasti galimybę e, užtikrinti neįgaliems žmonėms prieigą į, į laivus. Ir man atrodo, tą tikrai pavyks padaryti. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė Jėga ir komisijos atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija visų pirma norėtų pagirti e, pranešėją ponę Jalą Sender ir jos šešėlinius pranešėjus. Džiugu, kad išsakytas noras siekti susitarimo priimtino ir patiems keleiviams ir pramoniai. Suprantama, kad esame poras, porą problemėlių dėl taikymos ryties, dėl kompensacijų ir kainos gražinimo, tačiau e, tikimės, kad susitarimas bus surastas. Dėl taikymos ryties. Norėčiau akcentuoti, kad pritarėme porai kalbėjusiųjų kad reikia aiškių kriterijų ir e, dvigubos ribos nustatymas būtų neaiškus keleiviams. Tačiau kita vertus manome, kad kompromisą galima rasti, kalbant apie pirminėme komisijos pasiūlyme numatytus 12 keleivių ir siūlomus 36, taip pat kai kurie laivai galėtų nepatekti, nes Čia kalbama apie laivus iki 500 keliaujančių atstumais ilgesniais nei 500 metrų ar turinčių daugiau nei 3 e, e, jį e, valdančius asmenys. Bet baigdama pasakysiu, kad keliaiviai jūra per ilgai laukia adekvačių jų teisų apsaugos, taigi dabar galime paskubėti privalome nelaukti, kad antrojo svarstymo metu būtų susitarta keliaujančiųjų jūra labui. Ačiū. E, dėkuoju, žodis pranešėja Ajala Center. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė pasiūlymus. O kalbant apie taikymo sritį, kaip sakė komisijos atstovė ponė Jėger, mes vis dar turime tam tikros manevro laisvės, siekiant suvienodinti mūsų pozicijas. Tikiuosi, kad tokie pasiūlymai bus priimtini ir pramoniai. Kai dėl kompensacijų vėlgi čia išvelgiu galimybę priartinti poziciją vieną prie kitos O kalbant apie nuostatų įgyvendinimą, aišku, jos turės labai e, didelės įtakos jūrų transporto sektoriui. Pritariu pirmininkaujančiai Ispanijai, kurios tikslas tarybos poziciją priartinti prie Europos parlamento pozicijos. Paminėsiu du sudėtingiausius dalykus, o be jų galime susitarti kitose srityse. Na, o tuos sudėtingus klausimus galėtume kol kas atidėti ir perėti prie jų svarstymo vėliau. Savai mes suprantame, daugelį sričių mūsų pozicijos jau prieartėjo, išvelgiu sieki susitarti pirmos svarstymo metu ir dėkoju visiems pasisakiusiems. Dėkoju. Noriu priminti nariams, kad iki gegužės šeštosios turite pateikti savo pasiūlymus dėl pakeitimų, paskui e, pirmąją e, birželio komitetas balsuos, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama Liepa. Taigi priminsiu, kad dėl ankstesnės nuomonės pakeitimus turėtumėm pateikti iki gegužės 7, dėl šios iki gegužės 6. Toliau e, geležinkelių transporto tinklai pranešės ponas Marinesku. Labai ačiū pirmininkė, kolegos. E, mes kalbėjome jau praeitįje apie šį reglamentą ir po to sustikau keletą kartų su šešėliniais pranešėjais. Norėčiau jiems nuoširdžiai padėkoti už bendradarbiavimą. Taip pat E, buvo surinkta du trilogo posėdžiai su taryba. E, ir dabar jūs pamatysite žodinius pakeitimus e, pateiktai pozicijai. Žodiniuose pakeitimuose aš bandau pristatyti tam tikrus aspektus, kuriuos aptariau su taryba ir su šešėliniais pranešėjais. Ir dėl kurių mes E, susitarėme. Taip pat kalbėjome e, apie po to, kai jau pasiūlęs buvau keletą kompromisinių pakeitimų, dėl kurių sutarėme su šešėliniais pranešėjais. E, kaip žinia, iš viso buvo apie 80 pakeitimų ir iki dabar, man atrodo, uh, E, atsižvelgiau į visus juos e, kompromisiniuose ar kituose pakeitimuose. Ir dabar e, turbūt frakcijos pritars jiems. Dar norėčiau paminėti man du, labai, du man labai svarbius dalykus. Pirmiausia, aš pritariu tarybos pozicijai. E, pasiūlyti priedą ir pasiūlyti tam tikrą skaičių koridorių reglamente e, ir už, užtikrinti, siekiu užtikrinti konkurencingą geležinkelių tinklą. E, dar reikia pagalvoti apie miestus, e, pro kuriuos eis geležinkelio linijos. Tai yra svarbu. Dar vienas dalykas, apie kurį buvo kalbama, yra vieno langelio sistema. Dabar jau frakcijos yra susitarusios dėl to ir taryba pritarė šiam labai svarbiam aspektui. Mums labai svarbu užtikrinti vieno langelio sistemą, kad e, krovinių pervežimo geležinkeliais uh, naudotojai galėtų kreiptis dėl leidimo, pavyzdžiui, gauti tam tikrus geležinkelio kelius. E, dar išliko tam tikrų prieštarų. Tai yra e, tai, kam e, suteikiama teisė atlikti prioritetinių krovinių vežimą. Mes turime atvirą rinką, mums reikia uh, šio transporto Europoje, bet taryba kol kas nepritarė mm, tam tikrų galimybių įvedimui ir mums reikia pasižiūrėti, ar pavyks susitarti. Labai džiaugiuosi e, jūsų nuomonę dėl pakeitimų ir pateiksiu balsavimo sąrašą po susitikimo su šešėliniais pranešiais. E, padarysiu po šio susitikimo keletą pakeitimų ir jūs turėsite laiko, galėsite į juos pasižiūrėti ir atsižvelgti balsuodami rytoj ryte. Dėkoju dabar šešėliniai pranešėjai. Pirmasis ponas Liberatskis, e, socialistų frakcijos vardu. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką, ką tik pasakė ponas Marinesku. Iš tikrųjų, e, Alde pakeitimai, kuriuos pateikė pranešėjas bei kiti nariai, buvo mūsų išanalizuoti. Ir ten, kur mes sutinkame, pasakėme, kad sutinkame. O jeigu nuomonės išsiskyrė, tai mes bandėme pasiekti kompromisą E, dėl to atsiranda keletas žodinių pakeitimų. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų frakcija pasižiūrėjo į šį dokumentą kaip į tam tikrą žingsnį siekiant užtikrinti e, laisvą Europos geležinkelių erdvę. Mes kalbėjome apie skirtingas galimybės Pavyzdžiui, galvojame, kad galbūt reikėtų paprašyti, kad komisija atsiimtų e, šį pasiūlymą, šį projektą ir pasiūlytų naują. Bet per praeitas keletą savaičių mums e, pasisekė pasiekti gana neblogų rezultatų dėl to, kad ponas Marinesku pademonstravo kantrybę stengdamasis atsižvelgti į įvairių pirmininkavusių valstybių poziciją. Mūsų pirmininkas buvo teisus, kai pastebėjo, kad geležinkelininkai turės šimtus priežasčių, dėl kurių E, jie e, padarys taip, kad šis sektorius ne, nedirbtų deramai. E, aišku, neaišku, kiek jų argumentai bus pagristi, bet gali atsirasti barjerų. Dėl koridorių, tai mes susitarėme dėl apibrėžimo ir į apibrėžimą dabar įtraukti yra tam tikri keliai, taip pat papildomai E, numatyta e, jungtis su keltais ir dar e, apibriešta vieno langelio sistema. Mano nuomonė, kompromisas yra neblogas, galėtume turėti vieno langelio sistemą kiekvienam koridoriui. Ir mes turime e, patenkinti šios sektoriaus lūkesčius. Ir CER ir IAM struktūrų poreikius ir reikalavimus. Mes gana daug kalbėjome apie tai kaip e, spręsti ginčius tarp skirtingų struktūrų ir nacionalinių institucijų. Labai džiaugiuosi tuo, kad išskyrus e, dvi valstybės narės, Maltą ir Kiprą, mes pasižiūrėjome į visas kitas valstybės narės ir numatome matėme Slovenijoje tam tikrą koridorių. Išliko tam tikro susirūpinimo pirmiausia. Dėl to, kad e, krovinių pervežimas geležinkeliais nėra valstybių narių prioritetas. Valstybės narės nenori investuoti į šią transporto rūšį, bet numatoma dviejų su pusė metų e, riba, per kurią reikia užtikrinti jungtis, tai turėtų sustiprinti pajėgumus, e, galimybės geležinkeliams. Tie dalykai sukėlė tam e, tikrų prieštaravimų, bet mums pavyko susitarti dėl atitinkamų nuostatų. Mano frakcija yra patenkinta rezultatu, tačiau dabar reikia galvoti, kaip patvirtinti pasiūlymus. Noriu pasakyti, jog mes jau turime balsavimo sąrašą, kuriam beveik visi pritarė ir kuris gali sulaukti didelės daugumos. Taigi kreipiuosi į kolegas ir sakau, kad mes turėsime atsisakyti kai kurių siekių, ambicijų. Aš pats jau taip padariau, ponas Marinesku atsisakė savo kai kurių pakeitimų kaip ir aš, taigi ne užsigaukite, jeigu nebus įtraukti visiškai visi jūsų pakeitimai. Galutinis rezultatas yra pozityvus ir tikiuosi, kad mes e, jį patvirtinsime. Dabar Aldė atstovė, ponia Balbau. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Marinesku pranešėjai. Jis labai sunkiai dirbo, sudėtingas klausimas. Šis yra dar, norėčiau padėkoti sekretoriatui, kuris ne mažiau sunkiai dirbo už mus. E, šį rytą vyko e, paskutinis sustikimas, visos frakcijos pateikė pakeitimus ir Alde tarp jų. Uh, anksčiau kai kurie mūsų pasiūlymai nebuvo įtraukti, mes visuomet bandėme apginti e, parlamento poziciją e, pasiektą per pirmąjį svarstymą. Ir mes turime būti konstruktyvus, kad parengtume galutinį projektą. Mes taip pat esame pasiryžę patvirtinti europietišką požiūrį ir tą atspindime savo pakeitimuose bet e, iškilo nemažai problemų pranešime pirmiausia dėl apibrėžimų pirmame priedė, dėl e, koridorių apibrėžimo ir keitimo. Mes užsitikrinome e, per darybas, kad antrasis priedas būtų įtrauktas tarp pagrindinių straipsnių. Dėl pirmojo priedo ten yra koridorių sąrašas – Ir keletą kartų jau klausėme tarybos, kodėl buvo pasirinkta būtent tai. Taryba mums pasakė tik tai, kad taip nusprendė valstybės narės. Tikiuosi, kad ateityje e, pagal susitarimą, kurio tikiuosi mes pasieksime, viskas pasikeis. O pakeitimai dėl pirmojo priedo mums frakcijoje, kaip frakcija yra nepriimtini, mes priešinamės kai kuriems koridoriams, jų traukimui. Dar, kaip sakiau, mes e, viską darėme, kad apgintume Europos parlamento pirmojo svarstymo poziciją. Apie tai buvo kalbama šį rytą. Ir dar vienas klausimas e, kelia daug problemų visiems. Tai yra vieno langelio sistema. Čia išiškėjo trys galimybės, bent jau šiandien ryte tai paaiškėjo. E, Vienas dalykas visiems kurdams e, užtikrinti Europos masto vieno langelio sistemą vargu ar tai bus patvirtinta. Kita galimybė užtikrinti nacionalinės vieno langelio e, sistemas arba įstaigas. Šiandieną aš e, pasiūliau ir frakcijai pasiūliau, ne tik e, šešėlėms pranešėjams, dar trečią galimybę, kaip galima kompromisą, nes ir antrajam vargu ar kas pritartų. Tai, tai yra vieno langelio sistema atskirai kiekvienam koridoriui. Aš tikiuosi, kad tokiu atveju valstybės narės sieks dirbti kuo veiksmingiau, keistis informaciją, kad būtų rasti praktiniai sprendimai. Ir dėl to dirbtume našiau ir galbūt tai būtų geras sprendimas, kuris leistų mums susitarti dėl šio projekto. Dėl investicijų taryba nenorėjo e, nieko konkrečiai apie tai pasakyti, tačiau mes esame patenkinti tuo, kaip šis klausimas yra aptartas. E, padaryta nuoroda, kad reikia investuoti e, gyvendant projektą. Aš darbai e, pabaigai noriu pasakyti, kad per darybas aptarėme visus ginčytinus klausimus ir manau, kad rytoj balsuojant pavyks susitarti ir kad pasiūlymas iš tikrųjų atitiks parlamento pirmojo svarstymo poziciją. Ponas Kramer, ačiū. Pirmiausia, dėkoju ponui pranešėjui Marinesku, ačiū sekretoriatui už pagalbą šešiliniams pranešėjams, kolegoms taip pat dėkoju. Du asmeniai punktai, kurie lemia mūsų pritarimą. Pradinis komisijos pasiūlymas būtent sukurti prioritetinį e, krovinių gabenimą geležinkeliais tinklą Europoje. Ir tačiau buvo būkštauta, kad tai sukels nuostolių. Aš tam prieštarauju. Vokietijoje, pavyzdžiui, įvairiausios transporto rūšis egzistuoja ir e, tame pačiame koridoriuje važiauja, važiuoja įvairiausi traukiniai, kai tur, pavyzdžiui, gali tik TŽV tam tikrais bėgiais važiuoti, greitieji traukiniai, Vokietijoje situacija kitokia. Na, kalbant apie e, pajėgumų rezervavimus, gal traukinius, kuriais važinė mažiau žmonių, būtų galima kažkokiais kitais keliais nukreipti. E, Žinoma, nuomonės išsiskiria, tačiau tikrai nemanau, jog bent vienas iš mūsų kaip politikų e, pas, pasakys grįžęs namo, kad e, užtikriname puikų krovinių gabenimą, tačiau jums reiks savo traukinio, regioninio traukinio laukti valandą ilgiau. Mes radome daug kompromisų, bet kai kurios dalykus norėčiau atkreipti dėmesį. Jie mums tikrai yra esminiai. E, Toliau, taigi, prabilome apie deleguotusius aktus. Akivaizdu, parlamentas dalyvaus šiuose procesuose. Komisija neturi teisės vienašališkai daryti pakeitimus. Ji privalo ne tik mūsų atsiklausti, bet turi sulaukti ir mūsų pritarimo, jeigu nori kažką keisti. Aš norėčiau, jog tai būtų užtikrinta. Antrasis aspektas, ką reiks daryti su vieno langelio principu bei jeigu šis principas kirsi su infrastruktūros valdymo principu, akivaizdu, kad e, asmenys atsakingi už, kel, už geležinkelių pajėgumų paskirstimą nacionalinių lygių turės e, prioritetą, negalime, kad į vienuos interesus būtų atsižvelgta, kitų ne, tačiau jeigu tik geležinkelių, už geležinkelių eismą atsakingi asmenys viską spręs, tikrai bus negerai, nes jie gali neatsižvelgti į tam tikrus besikirtančius interesus. Taigi jie neturi būti privilegijuotoje situacijoje, tačiau jeigu jie negali atšaukti žalio ženklo tam tikram koridoriui, jeigu pasikeičia staiga jų nuomonė. Kai kurios šalis e, laikosi įvairiausių nuomonių, kai kurios e, šalis blokuoja geležinkelius, yra įmonių, kurios 20 ar 30 e, atkarpų mm, rezervuoja, tačiau nieko jais negabena, tokie koridoriai tiesiog naudojami konkurencijai iškreipyti, O kaip tai siejasi su mūsų siekiu perkėti krovinius į geležinkelius? Nežinau. Taigi, ką mes darome, tai turi būti ir įgyvendinta. Mes tikrai daug diskutavome apie vieno langelio principą. Man, manome, kad kažkokia aukštesnio lygio institucija turėtų funkcionuoti į kurią gali kreiptis verslininkas ir užsisakyti tam tikrą maršrutą. Negalima juk e, leisti, jog keturis kartus reiktų teikti panašų pasiūlymą, reikia, jog egzistuotų viena institucija, kurie turėtų visą informaciją. Lieka vienas atviras klausimas. Taryba įsivaizduoja tarsi dvi aukštesnio lygio institucijos įsi... veiktų įsivaizduoja. Viena renka pasiūlymus bei pageidavimus, juos a, nagrinėjo, o kita tvarko einamosius reikalus. Tačiau visą tai sukeltų dvigubas diskusijas. Jeigu egzistuoja didelis poreikis, bet jis negali būti patenkintas, nes trūksta 5-6 kilometrų geležinkelių, tai kažkoks pajėgumų išplėtimas ar e, semaforas viską tarsi išspręstų per keletą metų. Gal dabar to neįmanoma padaryti, gal būtų galima e, padėti e, nutiesti antrą geležinkelio liniją, kaip pavyzdžiui, tokia prie uosto jau senai antrosios geležinkelio linijos reikia, bet niekas nesikeičia. Taigi, e, kaip minėjau, mes radome daug kompromisų dėl rezervacijos, dėl kitų aspektų, už tai noriu dėkoti visiems, o kadangi matau, jog mūsų pirmininkas jau mojuoja savo plaktuku, baigiu pasisakymą. Ačiū. Thank you, uh, Chairman, for giving me uh, the floor. Socialistų vardu. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti. Remiu pranešimo nuostatas. Pranešėjas padėjo susitarti, pasiekti kompromisinių sprendimų, ypač pritariu tam koridorių principui. Vienintelis klausimas yra toks, ar pasiteisins tokie koridoriai, europiniai koridoriai ketiname sukurti vieno langelio principų veikiančią įstaigą. Norėčiau ją pakritikuoti, net nes, nes nežinia, ar ji dirbtų. Gal geriau palikti dabartinę nacionalinę infrastruktūrą ir nacionalinės įstaigas, kurios būtų tiesiog geriau susijėtos. Taip pat galėtumėm numatyti reguliuojančią sistemą, užtikrinančią skaidrumą, veiklą ir taip toliau. Dėl to, kad jeigu tokia vieno langelio principo sistema nepasiteisins, nieko nepasieksime. Ponas Kremer sakė, kad tokios valstybės kaip Vokietija turi didelį geležinkelių tankumą, taip pat Prancūzija. Ir čia nepakaks, kad vienas langelis kažkur Rotterdame nuspręstų, kur traukinys vyks. Reikia ir Vokietijos institucijų. Uh, Taigi kompromiso vardan pabandyčiau pasiūlyti pirmiausia geriau susijęti dabartinę sistemą per atvinančius dviejus metus, o paskui likusi vertinimą nustatyti, ar bus įmanoma įdėkti vieno langelio principą. Pamenu bandymus pašto sektoriuje. Primen, prisimenate, ponė pirminkė, kad prieš dešimt metų buvo labai radikalių nuomonių, uh, Pone Ferban, jūs turbūt taip pat prisimenate tas diskusijas. Bet pasirinktas tarpinis, palaipsninis procesas. Šiuo atveju jis taip pat buvo, būtų tinkamesnis, užuot iš karto siūlant vienu langeliu, vieno langelio principų veikiančią įstaigą, kuri nežinia ar pasiteisins ar ne. Toks būtų mano pasiūlymas. Ačiū. Ačiū, ponas Epink, ponas Groš. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui bei EPP frakcijos vardu pažymėti štai ką. Mums labai svarbu sukurti europinę koncepciją, o tai nebūtų, nebūtų kažkoksai nacionalinių koncepcijų margumynas. Maničiau, pranešėjas kartu su šešėlinis pranešėjais gerą parengiamai darbą atliko bei juda mūsų norima kryptimi, taigi kompetitinga institucija turės turėti tarptautinį charakterį, o ne tik papildomai pobūdį dėl rezervavimo bei planavimo. Manome, jog reikia sugebėti planuoti toliai į ateitį, bet kartu mm, galėti reaguoti ir į skubius įvykius, į tam tikras ribotos trukmės įvykius, tai turi, ten, tam turėtų būti teikiamas tam tikras prioritetas, nepaižadžiant bendros koncepcijas. Dėkoju visiems už parodytą paramą mūsų pasiūlymams, todėl tikiuosi, jog pasirinktus kelias bus tęsiamas sėkmingai, bei manau, jog kartu su komisija galėsime daug ką pasiekti. Ačiū. Dėkui. Ponas Elkadravi, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, noriu prisijungti prie kolegų, kurie anksčiau kalbėjo. Ačiū už tikrai sudėtingą bei e, sunku darbą. Manau, jog mes tikrai daug toliau esame pažengę, nei buvo būkštauta. Ir kalbant apie šio, tokius dokumentus, turime savo dviejopus klausimus užduoti. Pirmiausia, kaip mes jį taikysime bei kokią pažangą darysime, mes norime supaprastinti krovinių gabenimą geležinkeliais, kad jis būtų efektyvesnis, paprastesnis, norime europinės sistemos. Toks pirmasis klausimas, kaip mes tokią sistemą sukursime. Antrasis klausimas, ar pateiktas pasiūlymas yra praktiškas, lankstus. Sakyčiau, kad galiu teigiamą atsakymą duoti tuos abu klausimus, nors aišku nieko nėra tobulo, dirboma ties kompromisais, čia svarbus du aspektais, būtent e, gelžinkelio koridoriaus apibrėžimas, e, e, neaišku ar gerai į priedus įtraukti tokių koridorių sąrašą, tačiau taip pat norima per deleguotusius aktus išsaugoti lankstumą, tačiau čia parlamento įtrauktis turi būti pakankama, toliau vieno vangelio principas E, į kurį reiktų kreiptis, jeigu norima rezervuoti pajėgumų. Manyčiau, siūlomas pas, sprendimas yra geras, tikrai ne, nereikia nacionalinių vieno langelio institucijų. Tai nėra mūsų siekis, mes norime e, integruotų langelių kiekvienam koridoriui atskirai, tokia strategija yra geresnė. Uh, Bent jau man atrodo, dabartinės koordinavimo sistemos galėtų būti integruotos į naują sistemą, reiktų išsaugoti tai, ką šiuo metu turime, ypač jeigu tai funkcionuoja, mm, bet aišku, nėra pakankamai gera. Taigi turime žengti toliau, bet vieno langelio principas yra gera kryptimi. Tom, toliau reikia bandyti tam tikrus skirtumus išsiaiškinti, siekti, jog problemos tikrai būtų sprendžiamos. Tačiau taip pat darau išvadą, ponė pirmininkė, jog vien šiais teisės aktais mes neužtikrinsime visiško geležinkelio transporto efektyvumo, tai tik yra viena iš priemonių. Manyčiau, netrukus išsamiau diskutuosime apie kolegos Groš pranešimą. Dar daug ką reiks padaryti, jog geležinkelio transportas galėtų geriau konkuruoti su kitomis transporto rušimis, būtų efektyvesnis, tačiau jau teisinga kryptimi žengėme mes, nors žingsnis ir nedidelis, todėl visiškai remiu pranešėję. Dėkui, ponė Maišner. Ačiū. Besališkai prisijungiu prie anksčiau kalbėjusio kolegos. Jis pasakė, kad tai yra teisingas žingsnis kryptimi krovinių gabenimo geležinkeliais srityje, tačiau aišku žingsnis nepakankamai didelis ir toli siekiantis. Mes norime, jog tarptautinis gabenimas kroviniais e, Europoje funkcionuotų tinkamai, nors popierio dokumentai jau tarsi yra, bet praktikoje mm, nefunkcionuoja kaip reikia. Ponas Kramer palėtė šį klausimą, būtent e, teikti prioritetą e, kel kroviniams traukiniams ne visuomet įmanoma Vokietijoje, nes tai sustabdytų priemestinių traukinių transportą. Kita problema - vieno langelio principas. Mano frakcijoje vis dar diskutuojama dėl pačio geriausio sprendimo. Mūsų šešėlinė pranešėja atkreipė dėmesį į tris galimas alternatyvas. Europinis e, principas E, vienas langelis kiekvienam koridoriui, o nacionalinės tu, turėtų pas, nusileisti. Sakyčiau, kad nacionalinės vėlangelio institucijos nekoordinuoja tinkamai savo darbo. Aš nežinau, ar nebūtų geriau priversti jas tiekmingiau koordinuoti, vietoj to, kad sukurtumėme kažkokią paralelinę sistemą sistemą. Mes Europoje siekime supaprastinti teisės aktus, sistemas, o ne jas apsunkinti, nes tik taip užtikrinsime nepriekaištingą transportą. Puikiai suprantu visus, kurie nori vienos, vieno langelio institucijos per koridorių, tačiau tai ne visuomet yra įmanoma, jeigu viena iš institucijų, jeigu viena iš e, valstybių nenorės įsileisti e, tam tikrų traukinių, tai bus sunku priversti, reiks kažkokios arbitražo institucijos. Tačiau gal reiktų tiesiog priversti nacionalinės vieno langelio institucijas geriau bendradarbiauti, kad krovinių transportas e, geriau funkcionuotų bei užtikrintumėme sėkmingesnį krovinių pervežimą geležinkeliais, nei tai buvo iki šiol. Mrs. Ayala Sender. Pane pranešėja Aliana Sander. Ačiū pirmininkė. Išklausiau visų kolegų. Su šia tema taip pat dirbu ir ji nėra paprasta, patys rytis nėra paprasta, geležinkeliai yra sudėtinga sritis. Na, o dėl um, vieno langelio principo, tai yra tarsi Europos valdymas iš viršaus į apačią. Buvo išsakyta idėjų kurti koridorius grindžiant valdymą tokiu principu. Tai yra šiek tiek aukštesnis lygmuo nei nacionalinis valdymas kai kurie jo elementai gali pasiteisinti, kai kurie ne. Taigi, bet kokiu atveju reikia išlaikyti tą kažkokį supranacionalinį aspektą. Pone Marinesku e, tikrai nuveikė daug darbo, bet aš pateikiau du pakeitimus e, dėl dalių, kuriams nepritariu. Paprašyčiau pranešėjos susipažinti su mano pakeitimas, pavyzdžiui, numeris 116, pabaigoje aš siekiu sukonkretinti e, šį pasiūlymą. 13 straipsnis turėtų kalbėti apie tai, kad koridoriai turėtų apimti transeuropinius tinklus, TENS. Tai turėtų būti prioritetas. Taip pat e, rengiami kiti prioritetiniai projektai ir juos įgyvendinančios institucijos turi suvokti, kad jau dabar teks prisitaikyti prie geležinkelių koridorių reikalavimų. Taigi, transeuropiniai tinklai ir prioritetiniai projektai turėtų būti minėtini, kad pats e, geležinkelių transportas e, tiesdamas koridorius galėtų, tai atsižvelgti kitas pakeitimas 158 Jis e, kalba ne tik apie vidaus e, jūrų uostus. Reikia atsižvelgti į tai, ką sieks tie koridoriai. Ir jeigu jie neapims uostų, reikės pagalvoti apie kitokius e, pakrovimo ir iškrovimo punktus. Taigi ateityje, kalbant apie tokių koridorių tiesimą, reikės galvoti apie multimodalinės priemonės. Ačiū. Pone Kramer, tikiuosi trumpai norite. Pamiršau paminėti du aspektus. Šįryt su pranešėja susitarėme, kad 13.5 dėl 13.1, kad recognizing pakeisti žodžiu respect, bei H kompromise Tylieji krovininiai traukiniai Silent Freight Trains būtų įrašyta. Taip pat sutarėme, kad jeigu būtų nesąlygos sąžin, sąlygos nustatytos ir būtų įvairiomis priemonėmis skatinamos kitokios transporto rūšys, ne geležinkeliai, situacija būtų kažkaip keičiama ir turėtumėme stengtis geležinkeliams teikti pirmenybę. Labai ačiū, aš trumpai norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą, taip pat šešėliniams pranešėjams už pastangas. Mane iš esmės labai neramina dabar Europoje susidariusi e, tra, e, krovinių pervežimo geležinkeliais situacija. Atrodo, kad iš viso e, ta, ta krovinių apimtis e, pervežama transport, pervežama geležinkeliai sumažės iki nulio. Čia pritarsiu ponui Liberatski, kad kartais, bandant tobulinti geležinkelius, kyla problemų. E, jos kyla uh, dėl pačių uh, geležinkelių bendrovių ir dėl pačių valstybių narių. Šis pasiūlymas yra tarsi vienas mažas žingsnelis e, geležinkelių tobulimo srityje, kaip ir e, Nilas Armstrongas yra pasakęs, kad kad vienas mažas žingsnelis menulyje yra didelis žingsnis žmonijos istorijoje, taip ir čia. E, ponas Vaskarėlį, komisijos atstovas. Dėkuoju, pirmininkė. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, šešėliniams pranešėjams ir visam komitetui už šį pasiūlymą. Suprantu, kad e, ir pirmojo ir antrojo svarstymo metu kyla problemų, tačiau manau, kad dabar jau galime padaryti pažangos E, galiu pristatyti kai kurios pasiūlymus, tai galėsiu padaryti vėliau, tačiau bendrai vertinant, komisijos reglamento pasiūlymas susijęs su klausimu, ar norime išlaikyti dabartinę padėtį geležinkeliuose, kuomet geležinkelių bendrovės ir valdytojai savo veiklą organizuoja nacionaliniu pagrindu. O Europa tarsi nuleidžia sprendimus. Ar priešingai mes norime, kad veiksmai vyktų europinių lygmenių per koordinuojančias priemonės, per e, teisinius įsipareigojimus. Komitetas praeito posėdžio metu labai kritiškai įvertino įgyvendinimo aspektus išplaukiančius iš pirmojo geležinkelių paketo. Jis buvo įvertintas kritiškai. Dabar komitetas siekia kad nuostatos būtų e, įgyvendinamos tinkamai, įgyvendinta rinkos atverimo koncepcija, užtikrinta konkurencija, kad nacionalinės geležinkelių sistemos galėtų konkuruoti. Taip, tų pasiūlymų yra, tačiau jie e, šiek tiek nukrypsta nuo pagrindinės krypties, komisija tai neramina. Labai trumpai pristatysiu pakeitimus. Dėl vieno langelio principo. Priminsiu, kad pirminėme komisijos pasiūlyme esantis pasiūlymas neatspindėtas tarybos e, galutinėje nuomonėje, bet siekiama, kad tas vienas langelis būtų pritaikytas vienam koridoriui, kad būtų galima e, valdyti visus rautus nuo koridoriaus pradžios iki pabaigos. Dabar turime nacionalinį lygių funkcionuojančias vieno langelio institucijas, valdančias keletą koridorių, bet jos nėra pakankamai veiksmingos. Nes tai yra įmonės atsakingos ne tik už geležinkelius. Šiuo metu juose priimami sprendimai nėra pavyzdiniai. Kalbant apie gebėjimų paskirstimą tam tikroms bendrovėms ar e, nepanaudotų e, gebėjimų e, ribojimą, e, Tai e, čia reikėtų siekti visos sistemos funkcionavimo, nediskriminavimo. Tai reiškia, kad reikia vieno langelio vienam koridoriui. Tokias įstaigas turėtų reguliuoti reguliuojančios institucijos siekdamos išsaugoti konkurencingumą tačiau pakeitimuose 140142 siūloma atmesti, tai yra iš šios sistemos išmesti reguliuojančias institucijas, būt, kas būtų žingsnis atgal. Kai dėl patvirtintųjų kandidatų, tai būtų viena iš pasiūlymo dalių. Tai galėtų būti nebūtinai geležinkelių operatoriai, bet Tai galėtų būti bendrovės, kurios gauna tokį leidimą ir paskui jį perduota geležinkelio bendrovėms. Toks principas galėtų būti pritaikytas nacionaliniu lygiu, bet ne visam koridoriui. Na, o visam, visiems koridoriaus vežėjams turėtų būti pritaikytos vienodos konkurencinės sąlygos. Tai turėtų būti pagrindinis uh, principas. Komisija to primiktinai reikalauja. Džiugu, kad komitetas į tai ketina atsižvelgti. Taryba siekia kompromiso, sklando įvairių idėjų, tačiau mes turėtumėm siekti pažangos, tobulinant dabartinę padėtį. Jeigu nebus suteikiami leidimai autorizuotiems e, operatoriams, tai pats koridorių principas praras prasme. Mes manytumėm, kad koordinuojančioji struktūra turėtų vadintis valdyba ir imtis koordinatoriaus vaidmens. E, ši valdyba turėtų turėti tam tikrą teisinį statusą, turėtų būti juridinis asmuo ir veikti plačiau nei infrastruktūros valdytojai tokie turėtų būti valdybos e, vaidmenis, e, neapsiribuojant infrastruktūros valdymu. E, ji turėtų užtikrinti ir lygias konkurencinės sąlygas bei klientų, tai yra koridorius naudojančių bendrovių teisų apsaugą. Į valdybos nuomonę galima taip pat atsižvelgti konkrečiai atsiprašau, į kitų struktūrų vaidmenį būtų galima atsižvelgti valdant tuos koridorius. Na, o e, taryba ir komisija e, siūlo numatyti prioritetinės taisyklės dėl prioritetinių krovinių vežimo. Manau, kad toks pasiūlymas nėra visiškai pagrystas, komisija juo nėra visiškai patenkinta. Suprantama, kad pasiekta labai subtili pusiausvyra komisija e, ir e, pranešėja tai pripažįsta. Tačiau e, man kai kurie pasiūlymai atrodo gana pavojingi. Pavyzdžiui, dėl to, kad e, e, krovinių vežimui geležinkeliais teikiama pirmenybė keleivių vežimo atžvilgių. Tai yra visiškai nepagrysta. Manyčiau, kad geležinkelių krovinių e, val... transporto valdytojai turėtų prižiūrėti tokią situaciją, bet tačiau negalima diskriminuoti keleivių, suteikiant prioritetą kroviniams. Taigi Manome, kad tokie pakeitimai kaip 151, 153 numatantis prioriteto neišlaikymą spuščių metu ar tada, kai uh, transporto apimtis yra didžiausias, yra nepagristi visai Europos geležinkelių sistemai negalime sukurti vienos reguliuojančios institucijos. Supraskime, kad transportas vyksta nacionaliniais tinklais. Taigi reikia išsaugoti nacionalinių reguliuojančių institucijų funkcijas. Toj baigsiu tačiau e, ne, pasakysiu, kad nemažiau svarbus ir e, geografinis koridorių principas. Mes manome, kad koridorių idėja pasiteisins tuo atveju, jei bus atsižvelgta ne į įvairių grupių interesus, bet į tikrąją situaciją, į rinkos padiktuotus reikalavimus, o ne dėl to, kad e, geležinkelis bus nutekstas vienoje ar kitoje, vieno ar kito parlamentaro e, rinkiminėje apylinkėje. Dėkoju, aš visuoms siūlyčiau laikytis laiko terminų, jau pradėjau e, šiuo atveju nekantrauti. Žodis Marinės, ponai Marinės, jeigu norite, trumpai. Tikrai keletą žodžių pasakysiu ponui Elkadraui. Tikra Tiesa, mes bandome gerinti status quo. Jei mes galvosime, jog reikia tik koordinuoti investicijas, darbus, tai ir sukursime vieno langelio principų paremtą instituciją, tai pagerinsime esame status quo dėl komisijos išsakyto nerimų Manyčiau, viskas bus išsklaidyta rytoj po balsavimo. Dar kartą noriu padėkoti Jums už komentarus ir ačiū šešėliniams pranešėjams. Dėkui, norėčiau priminti gerbiamams nariams, kad balsuosime rytoj iš ryto 9 valandą. Jums reikės balsavimo kortelių, kadangi balsavimas gali būti ilgas ir sudėtingas, mes dirbsime tame, toje pačioje salėje kaip šiandien, todėl ateikite su balsavimo kortelėmis. Kitas mūsų mm, klausimas - darnusis ateities transportas ir ponas Groš. Dėkui, ponė pirmininkė. Kartu su sekretorietu sutarėme, jog šiandien surinksime diskusiją, o per ateinančias dviejas savaitės pateiksiu raštu kompromisu kompromisus, aptaręs juos su kolegomis. Birželį posėdėje balsuosime. Pirmininkas atsiprašo, jeigu žmonės salėje nori kalbėtis, prašom daryti tai už posėdžio už durų. Taigi čia gali vykti tik vienas posėdis, transporto posėdis. Taigi Birželio mėnesį spėtumėme balsuoti plenarinėje sesijoje. Tikiuosi, kad tokio plano pavyks laikytis. 376 pakeitimai pateikti. Na, nes nenusiteisikime per nelik liūdnai. Manau, jog dauguma jų juda tą pačiame kryptimi. Tik tiek 71 pakeitimas dėl 20 dalies, kur nustatomi tikslai. Manau, jog mus, mes rasime e, kompromisą. Kiti 142 e, kompromisai daugiau apie redakcinius pakeitimus, smulkius pakeitimus e, sukasi, todėl dėl jų greitai susitarsime. Toliau pakeitimai dėl 2020 strategijos nuorodos, jei teisingiau sakant, tai yra geri. Toliau dėl CO2 mm, emisijų pritariu, e, tačiau manau reikia remtis to, tais pačiais skaičiais e, visoms frakcijoms. Tai reiškia, kad mes e, galime nubraukti dar kokį 14 pakeitimų. Aišku, daugelis kolegų pažymė, jog mm, transportas vaidina svarbu vaidmenį vystantis regionams, jų socialiniam aspektui, miestų vystymui, jis, jis svarbus, tam pritariu. E, bendrosios rinkos kūrimos, kūrimo pabaiga ar užbaigimas, tai yra mums, mums svarbus tikslas, tačiau ne vienintelis. E, turime suvokti, jog vidaus rinkos kūrimo pabaiga turi susisieti su aplinkosauginiais, socialiniais e, tikslais. Ir čia kyla, aišku, daug problemų su mokesčiais, prie kurių mes nedrįstame kišti nagų, taip pat e, išorės sąnaudų įtraukimas, taip pat svarbi tema turėtumėme e, transporto erdvės koridoriams teikti didelį prioritetą. Maničiau, jog reiks su parašyti atskirą skyrį, bei jį sudėti visus pakeitimus, dėl kurių sutarėme. Toliau nauja arba antra programa dėl e, saugumo keliuose. Apie tai galime daugiau pagalvoti. Žalieji, žalių, žalieji koridoriai gera mintis, jiems bus vietos pranešime, kaip ir daug kit, daugelį kitų minčių, tačiau turime rasti pusiausvyrą tarp to, kas yra svarbiausia ir kas būtų pernelik išsamu. Turėk, turėkime omeny, kad mes čia remiamės baltąją knygą, ir nereikia gilintis per neveiksmulkiai iš į visus aspektus. Man svarbiausiais dalykais lieka, kaip jau minėta, finansiniai fondai. Nuo jų priklausys e, ateities vystimasis, kadangi jais bus užtikrintas finansavimas. E, finansiniai fondai tikrai nėra kažkoks naujas instrumentas, kaip komisaras ir visa komisija galime daryti prielaidą, kad finansavimas e, bus užtikrintas per dabartinius kanalus, tačiau tam reikalui daug, daugiau lėšų reiks skirti iš regioninių sanglaudos fondų. Maničiau, galima aktyviau padirbėti abiem lygiais. Nauji finansiniai instrumentai e, taip pat aktuali tema, apie tai bus kerta, tarta keletas žodžių. Čia turime galvoti ne tik apie infrastruktūrą keleivių skaičius, bet ir apie riziką susiję su pirmųjų atskirų etapų įgyvendinimu. Toliau skirtingos transporto rūšis. Manyčiau, kad transportas e, yra svarbis rytis ir kiekviena transporto rūšis šis yra svarbi, ne tik kelių transportas, visas transporto nu- rūšis nori nekenkti aplinkai, turėtumėme ir kiekvieną iš jų atsižvelgti, pasti jos interesų. Esu įsitikinęs, kad rytoj uh, sugebėsime sukurti tam tikras logistinės grandinės miestuose tiek keleivių, tiek uh, krovinių pervežimui. Uh, Žinome, kad jau turime mm, griežtus e, kriterijus atskiroms transporto rušims, todėl jų reiks griežtai laikytis, e, nes anksčiau dažnai buvo priešinami e, ekonominiai, socialiniai, aplinkosauginiai aspektai. To stengiamės išvengti prieš paskutinis aspektas siektini tikslai, apie juos taip pat kalbu. Manau, jog E, Frakcijos dėl to sutarė. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už tą pirmąjį susitikimą. Mes keliame savo ambicingus tikslus, nors žinau, kad politikams pavojinga užrašyti popierę tam tikrus tikslus, bet gerai, kad turėsime ko sieksime praktikoje. Dabar apie agentūrą. Aš nenoriu naujos agentūros ir kadangi reiks papildomų darbuotojų ir taip toliau, mano nuomet, tokie e, kelių transporte kaip ir kitur ilgalaikėje perspektyvoje agentūros turės tapti europinių reguliuotojų. Gal ne visiems tokia mintis patinka. Jeigu mes imamės europinių iniciatyvų, pernelyg dažnai jos nepasiteisina dėl nacionalinės tokios iniciatyvos interpretacijos, vyk, viskas pavirsta prote, protekcionistinėmis pastangomis. Taigi, e, trumpai pasakysiu, jei mes kuris, turėsime agentūras, kurios e, rinks e, statistinius duomenės ir kurs popieriaus kalnus, tai jų nereikia, bet jeigu mes norime, kad ateities agentūros padėtų reguliuoti situaciją europiniu lygmeniu, tai mes galime galvoti apie Europinę kelių ar transporto agentūrą. Čia mes turime galvoti bendrai apie Europinių agentūrų ateitį ir su tuo susisės diskusijas po dešimtųjų metų. Taigi noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo. Sakiau, kad per ateinačias 14 dienų susisieksiu su visais su visais šešėliniais pranešėjais, diskutuosime dėl kompromisu, o po kompromisinių pakeitimų suderinimo turėsime daug trumpesnį ir paprastesnį balsavimų sąrašą nei dabar yra, Tačiau manau, jog to tikslo mes taip pat pasieksime. Ačiū. E, Dėkuoju, ponia Groš. Pirmininkas labai būtų patenkintas, jeigu jūs šiek tiek sumažintume balsavimo sąrašą. Dabar e, Alvarės, ponia Alvarės, socialistų frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, ponui Groš. Norėčiau E, padėkoti Jums už poziciją. Manau, kad jis sustiprina parlamento e, vaidmenį. Ir noriu pasakyti, kad turiu nemažai pakeitimų, kurie skirti papildyti pono Groš tekstui. Mes aiškiai esame pasakę, kad saugumas turėtų būti ypatingos svarbos dalykas, taip pat kaip ir teritorinė sanglauda. Mūsų nuomonė, tie du tikslai atitinka tvarumo principus ir siekius ir tai galėtų mums plėtoti europietišką transporto sektoriaus viziją. Dar vienas dalykas. Norėčiau paminėti vieną dalyką, apie ką užsiminė ir ponas Groš, tai yra fondas. Aš sutinku su tuo, kad kai apsisprendžiama dėl politikos, mums reikia sustarti dėl finansinės sistemos, kaip įgyvendinti ją. Bet kaip reikėtų galvoti dabar apie, ar apie konkretų fondą, ar apie tam tikrą procentą lėšų e, numatomą per ateinančius keletą metų e, finansinėje gal finansinėje perspektyvoje. Man atrodo, kad reikėtų mums galvoti apie auksinę taisyklę, tai yra patvirtinti e, kokybinį aspektą ir galvoti, kaip skirti pinigus per keletą metų ir kaip juos traktuoti kaip įprastinės išlaidas. Norėčiau paklausti dėl vieno dalyko. Apie tai nekalbama pranešime Tai yra veiksmingumas. E, bendrasis veiksmingumas arba bendrijos, aš nežinau, ką jūs turite galvoje. Ar mes turime apimti įvairias transporto rūšis ir čia galvoti apie veiksmingumą? Uh, Kaip jūs siūlote siekti tikslų, kuriuos esame nusistatę pačioje pradžioje? Man atrodo, kad reikia taip pat tiek e, darbuotojų, tiek keleivių teisę sustiprinti ir e, taip pat stiprinti viešojo transporto svarbą. E, dėkoju dabar ponė Grisbek Aldė vardu. Dėkuoju. Trumpai. Atsiprašau, kad pavėlavau, tačiau iškilo įvairiausių problemų šiandienos transporto sektorioje. Tikiuosi, kad ateityje tiek jų nebebus. Aš e, labai skubėjau iš stoties, bet noriu padėkoti ponui Groš už puikų darbą ir trumpai pasakysiu štai ką. Aš atstovauju šiandieną Alde frakcijai kaip šešėlinė pranešėja ir norėčiau pabrėžti, kaip strateginė prasme svarbu mums sutelkti plačią daugumą, kuri pritartų šiam e, pranešimui turinčio labai daug svarbos Europos Sąjungai. Mes turime e, turėti tvirtą poziciją dėl tokio strategiškai svarbaus klausimo. Ponas Groš paminėjo, kad e, pateikta labai daug pakeitimų ir visiškai pritariu jam, kai jisai prašė e, bandyti suprasti dėl kompromisų, kurie sustiprintų mūsų poziciją ir padarytų ją aiškesnę ir labiau matomą. E, ji tai taip pat turėtų mums leisti užsitikrinti užtikrinti, kad e, šis pranešimas būtų optimalus. Jis neturėtų būti nei per ilgas, bet turėtų būti ypatingai reikšmingas Europos transporto istorijoje dėl savo veiksmingo pobūdžio. Kitaip tariant, e, ne, dabar nepuoškime kalėdų eglutės, kur visiems būtų ko nors pakabinta, bet bandykime parengti nuoseklų glaustą pasiūlymą ir aiškiai išdėstykime savo prioritetus. Tiek dėl formos ir strategijos. Galbūt dabar galėčiau šiek tiek pakalbėti dėl turinio, nors e, kolegos prieš mane kalbėjo jau kai ką ir pasakė. Mano frakcija yra labai patenkinta tuo, kad svarbiausias tikslas, kuris E, susijęs su kitu labai svarbiu klausimu, tai yra CO2 išmetalai transporto sektorija. Mes turime mažinti išmetalus, tai turėtų būti ilgalaikis mūsų tikslas, bet mes turime galvoti ir apie vidutinės ir e, vidutinio ir trumpo laiko tarpio tikslus. Čia aš turiu galvoje pakeitimas išdėstas mintis. Aš manau, kad labai svarbus e, yra e, bendrosios Europos e, kosminės erdvės principas, bet tai turėtų būti susijęta ir su geležinkeliu sektoriumi. Man atrodo, kad ugnikalnio pelenai mums kai ką parodė ir parodė taip pat, kad reikia koordinavimo veiksmų ES mastu. Ir dabar, kai kas nors ieško atpirkimo ožio, tai iškart pairsiminė ES, kad sakydami, kad trūko pasigesta buvo iš ES koordinavimo, bet mes neturime šioje srityje galių. Taigi mes pamatėme, kaip blogai yra, kai nėra numatyta koordinavimo. Galbūt galime pasitelkti konstatuojamasias E, dalis ir paminėti čia Europos bendrosios kosminės erdvės e, susitarimus, nors tai galbūt ir akivaizdus dalykas. Dėl svarbiausių klausimų, tai e, mes turime galvoti apie modalinius transporto rūšių pokyčius. Mes pakeitimuose labai aiškiai apie tai kalbame ir remiame pranešėją. Mūsų nuomonė reikia įtraukti ir miestų transportą į šį dokumentą. Dar pridurčiau. Pirminkė, ar aš turiu dar laiko kalbėti, ar jau man skirtas laikas baigėsi. Dar apie saugą norėčiau, galėčiau kalbėti ir greičiau, bet nežinau, ar vertėjai spės mano mintis versi. Taigi, pirmininkė, baigdama noriu pasakyti, kad labai svarbu apimti visas technologinės detalės, švariosios technologijos, žaliai automobiliai, e, išmaniai automobiliai ir jeigu įmanome europietiški. E, E, tai sakau reaguodama į dabartinės pirmininkaujančios valstybės iniciatyvą išreikštą savo pirmininkavimo pradžioje apie elektrinius automobilius. Taip pat turėtume numatyti bausmių sistemą e, tiems, kurie įvykdo pažeidimus tarp valstybinių mastų. Taigi, pasiek, man atrodo, kad mes turėtume e, siekti siekti įtvirtinti europietišką požiūrį. Tai tiek, o dabar ponia Lichtenberger žalių vardu. Ačiū ponui pranešėjui. Jis e, stipriai kovojo už e, bendrą mūsų poziciją. Norėčiau apsiriboti man svarbiausiais aspektais turėtumėme pasistengti bent dėl jų susitarti. Kalbant apie tarprūšinį transportą ir skirtingas transporto rūšis, manyčiau, privalome atskiras transporto ryšys, kurias norime susijęti, paminėti. Mes nuolat kalbame eurokratų kalbą, kurios ne vienas pilietis nesupranta. Todėl turėtumėme įvardinti tas e, transporto rūšys, apie kurias kalbame, bei labai aiškiai nurodyti, jog pėstieji bei dviratininkai priklauso prie bendro mm, transporto srauto ir kad transportas nėra tik tai automobil, automobiliai, lėktuvai, laivai ar traukiniai. Kitas man aktualus aspektas tai e, miestų judumo planai, miestų, kuriuose gyvena daugiau nei šimtas tūkstančių žmonių. Čia labai įdomi informacinė e, naujiena pateikta. Reiktų spręsti su to susijusios problemas. Žinau, jog nemažai tokio didžio miestų turi planus, bet nemažai miestų e, siūlo palaukti 10-15 metų bei tuomet spręsti turėtumėme paspartinti panašių planų kūrimą, jei mūsų nuomonė e, būtų labai aiškiai pateikta. Kai prabilame apie priemonės, turėtume galvoti ne tik apie tarprūšinį transportą, vėl eurokratų burtažodžiai, turėtumėme sakyti, kad mes norime perkelti, sumažinti, pagerinti bei viską įvardinti konkrečiai bei nurodyti, kokiais paketais mes dirbsime. Ko modalumas tarp rūšinis transportas šiaip labai gražiai skamba, tačiau šį savaitgalį e, diskutavau su piliečiais, jiems eurokratų kalba e, yra didelį susirūpinimą kelianti kadangi mes dažnai pasiklystame tarp žodžių bei jų, jie ne visuomet yra teisingai interpretuojami ar suvokiami. Todėl siūlau paieškoti aiškesnių formuluočių. Mes turime galvoti ne tik apie išraišką čia kartu, bet ir apie turinį. Turime sukurti e, vertę jeigu yra privalomasis modalumas, būtent jog e, būtų kuo mažiau automobilių senameščiuose ar, e, ar kad būtų kažkaip kitaip su to kovojama, tas būtent turima omenyje. Kalbant apie tvarumą, būtina aiškiai įvardinti tvarumo kriterijus bei jų Mm, reikalungumą atspindėti, pavyzdžiui, per finansus, kad, kad gatvėms būtų skiriama mažiausiai 20 procentų, geležinkeliams mažiausiai 50 procentų. Taip pat neturėtumėme pamiršti, jog dviračių ir pešiųjų takai į infrastruktūros formavimą būtų įtraukti, kalbant apie tikslus, tikrai turime būti kaip įmanoma konkretesni ir aiškesni, nes kitaip viskas paskęs žodžių sraute, be nieko konkretaus nebus 320, 343 mūsų svarbus pakeitimai dėl emisijų Taip pat siekis padvigubinti rinkos dalį e, žaliosioms transporto priemonėms. Kai kalbam apie fondus, man svarbiausia tai, kad finansavimas e, dėl krizės poveikio nesumažėtų mes neturėtumėme grįžti atgal, turėtumėme stengtis išsaugoti likščiolinį finansavimo lygį. Daugeliu paliestų aspektų sutarėme bei mūsų nuomonė atspindi Europos aplinkos agentūra savo vidutinio laikotarpio peržiūroje, Todėl tvarumo bei emisijų sumažino tikslai labai rimtai turėtų būti traktuojami. O po viso to tikiuosi sulaukti labai gražaus pranešimo. Ačiū, ponas Digandės Paskuo. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau labai uh, pasveikinti nuoširdžiai poną Grošą Aš e, nesakau to šiaip, tik iš mandagumo. Manau, kad jis parengė labai griežtą, mm, drąsų pranešimą. Mums tai labai svarbu, numatant gairias baltai knygai transporto srityje, kuri turėtų apibriežti mūsų politiką šioje srityje ateinančiam dešimtmečiui. E, galime kai ką labai aiškiai pabrėžti Čia pirmiausia turime koncentruotis ties tuo, kas jau atlikta, taip pat turime žiūrėti į problemas ir sritis, kurias reikia patobulinti. Man atrodo, kad taip pat labai svarbu kalbėti ir apie fondą. Yra daug iššūkių rinkoje, mums reikia veiksmingų, gyvybingų sprendimų, reikia užtikrinti saugą keleiviams ir uh, krovinių naudotojams. Taip turime užtikrinti, kad pavyzdžiui pervežiai e, taip pat. E, pervežėjams būtų numatytos taisyklės, kad jiems būtų numatyti poilsio laikotarpiai. Taip pat turime užtikrinti tarp, transporto rūšių tarpusavio saveikumą, o ne konkurenciją tarp jų. Mano nuomonė pranešėjas teisingai ir drąsiai pastebėjo, kad pervežimai e, geležinkeliais ar vandeniu ne visuomet yra geresnis, geresni, pranašesni už kelių transportą. Kalbėjome jau apie bendrą įveiksmingumą. Tai turėtų būti leitmotivas mūsų e, darbe. Mes turime įvertinti kiekvienos transporto rūšės veiksmingumą saugumą, turime galvoti apie tarpusavio sąveiką ir užtikrinti tokią simbiozę sąveikavimą, kuri leistų užtikrinti našumą didesnį. Galiausiai pasakysiu, kad ponas Groš teisingai pastebėjo, jog ES nori užsitikrinti Europos masto transporto infrastruktūrą. Jeigu mes norime išplėtoti dabartinį infrastruktūrą, turime padidinti finansavimą. Aš pirmininkė pateikiau penkis pakeitimus ir mano nuomonė, juose kalbama apie svarbius esminius dalykus. Tačiau ne, vis, ne, reikia į viską žiūrėti paraidžiui. Pranešė savo, kad mūsų neturi išgastinti teisėti pasiūlymai, kuriuos pateikė komiteto nariai. Mes turime dabar pabandyti rasti bendrą formulę, kuri leistų atsižvelgti į skirtingus pasiūlymus. Taigi dabar norėčiau padėkoti dar kartą ponui Groš. Ir esu tikras, kad jo griežtas požiūris užtikrins, kad visiems tiks galutinis variantas, kaip sakiau, jis labai profesionaliai išnagrinėjo klausimus e, susijusius su Baltaja knyga. Dar keletas pastebėjimų. Ne viena transporto rūšis neturėtų būti e, baudžiama ar nuneigiama nepagristai. Sakoma, Kartais, pavyzdžiui, iš kelių krovinius perkelti į vandenį ar ant geležinkelį yra visai neblogai, bet nebūtinai reikia neikti kažką be jokio pagrindo. E, tokie klausimai kaip skaitmeniniai tachografai mums galbūt irgi leis pasiekti daugiau lankstumo, kad žmonės dirbantis e, transporto srityje galėtų derinti savo profesinį ir šeimos gyvenimą. Praeitie tai buvo gana sudėtinga tam tikrais atvejais. Taip pat reikia galvoti apie veiksmingą daugia rūšio transporto naudojimą ir užtikrinti, kaip galima didesnį e, jūrų transporto našumą. Mes labai priešinamės stipriai uostų liberalizacijai Turime užtikrinti finansavimą pakankamą. Turime galvoti apie tai, kad reikia įveikti problemas e, tarpusavio, e, kad tarptautiniu mastu. Pirmininkė Vulkanas privertė e, mus visus atverti akis ir pasižiūrėti į realybę. Ir mes aiškiai pamatėme, kad daugeliu atveju neturime alternatyvų oro transportui. E, diskusijose tai tapo gana aišku, bet visi turime pasimokyti iš šios pamokos ir išvengti panašių situacijų ateityje. Pone Jala Sender. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui šį pasiūlymą. Ir turiu pasakyti, kad jis tikrai labai didelio svorio. Perkeltinė prasme kalbant, esu dėkinga už šias gyvas diskusijas. Taigi norėčiau pateikti klausimą dėl finansavimo. Jūs kalbėjote apie transporto, transporto fondo sudarimą, kiek žinau, jau yra pasiūlymas dėl tinklų. Taigi, manoma, kad tokių fondų bus galima pasinaudoti Europos tinklų tikslais. Na, o regioninių fondų pasinaud, panaudojimas e, papildomumui pasiekti mane visiškai aiški mintis. Kalbame apie infrastruktūrai skirtus lėšus, e RDF fondą. Ir čia susidaro tikrai didelės sumos, kurios iki šiol, bent jau mano valstybėje, iki šiol būdavo panaudotos efektyviai. Galbūt galime numatyti mintį eiti ankstesnių kadencijų pasiūlytais būdais. Pavyzdžiui, per septintąją bendrą mokslinių tyrimų programą galime pasiekti kiekybinio šuolio ir gauti naujų lėšų, sumažinus kai kuriuos biudžetus ar peržiūrėjus kitus. Dabar pribrendo laikas pereiti prie vienas kablelis, šiek tiek daugiau negu vienas procentas finansavimo. Ir, ir manau, kad tai jau galėtumėm įtraukti į būsimą finansinę perspektyvą. Tačiau galime būti dar ambicingesni, kuri, kūrybingiau panaudoti šį transporto fondą. Taigi turime pasiūlyti įdomių minčių dėl būsimųjų tinklų ir panašiai. Reikia pateikti e, kūrybingų argumentų, kad tikintume ne tik tarybą, bet ir visą visuomenę mums pritarti. Uh, kad finansavimas būtų prieinamas, kad būtų galima neapsiriboti dabartinėmis lėšomis, kurių gana trūksta ir ERDF fondais, kurie jau skirti infrastruktūrai. Kol kas lėšų didinti neįmanoma, taigi aš norėčiau paprašyti jūsų ne tik tai atsižvelgti tai, ką sakė ponė Alvarės, bet ir į tai, ką ką sakėme apie tą auksinę taisyklę, kad būtų galima lengviau įgyvendinti stabilumo paktą. Taigi paprašyčiau pažiūrėti, ar galima ką nors padaryti šiuose srityse. Ačiū ponas Alkatrani. Ačiū pirmininkėm. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už sunkų darbą, už jau nuveiktą darbą ir darbą, kuris jo laukia rengiantis balsavimui. Nes iš tikrųjų e, jam teks apibendrinti visas šias įdomias mintis. Taip pat noriu iškelti klausimą dėl šio pranešimo tikslo. Manau, kad tai yra labai iškus signalas komisijai, ko mes tikėtumėmės iš jos gyvendinant Baltosios knygos rekomendacijas. Aš asmeniškai šį atskirimą tarp krovinių ir keleivių pervežimo vertinu kaip probleminį. Kalbant apie keleivių transportą, reikia užtikrinti didesnį judumą ir iš, iššūkius, kurie mums kyla. Apie tai kalbėta jau anksčiau. Manau, kad tai turėtų apimti ir visuomenės viešo transporto gerinimą tarp rūšinį transportą bei e, nemotorizuotas transporto priemonės. Klausimus reikėtų spręsti ir per greitojo geležinkelio tinklų plėtimą Europoje, kad e, kelionės greitis padidėtų. E, taip pat kalbame apie kelių rūšių transporto efektyvų panaudojimą. Aš tikiuosi, kad tai apims e, tam tikrus rūšinius pokyčius. Ir e, manau, kad tikrai e, tokių pokyčių svarbos nenuvertinate. Siekiant transporto sistemų e, tvarumo reikėtų efektyviau panaudoti elektros energiją, ieškoti kaip matyti finansinės paskatas. Ir aš manau, kad veiksmingas tarprūšinis transportas bus veiksmingas tik tuo atveju, jeigu uh, užtikrinsime atitinkamų transporto rūšių uh, sas, e, susietumą, uh, bendrą funkcionavimą. Taip pat reikėtų numatyti ir e, saveikumą e, vienos rušies kontekste. Jeigu susitarsime dėl tokių priemonių, paskui galėsime jau pereiti prie finansavimo klausimo sprendimo. Tokiu būdu ši politika atneš sėkmės. Esama ir kitų svarbių aspektų, pavyzdžiui, sauga, socialinė sanglauda, e, socialinis dialogas, keleivių teisės. Čia reikia susitarti dėl to, kad negalime apsiriboti deklaracijomis. Reikia praktinių, apčiopiamų įkainotų pasiūlymų. Taigi reikėtų pakviesti komisiją e, Baltosios knygos pagrindų pasiūlyti konkrečių, labai konkrečių priemonių, tikslų ir tvarkaraščių, nurodančių, kada konkrečios priemonės turi būti gyvendintos su ankstesnė darbo knyga padarėme klaidų. Tekstas buvo puikus, tačiau po to atliktas vertinimas leido padaryti išvadą, kad daugelis baltosios knygos tikslų tiesiog nebuvo įgyvendinti. Taigi reikia pasparti, padidinti spaudimą. Ir vienas iš to spaudimo padidinimo būdų yra numatyti konkrečias paskatas kiekvieno pasiūlymo atžvilgiu. Taigi trumpai tiek, aš tikiuosi, kad per atinčias keletą savaičių visu, visi susidomėję seksime jūsų pasiūlymus, kaip e, šį pranešimą dar pagerinti ir aš tikiuosi, kad jo rezultatai bus geri. Ačiū ponė Maisner. Ačiū ponė pirmininkė. Keturis aspektus norėčiau paliesti. Pirma, buvo pasakyta 376 pakeitimai. Negi tai reiškia, jog pranešėjas daug pamiršo, ar jis daug ko pripainiojo. Tikrai taip nėra. Geras pranešimas, daug puikių ateities iniciatyvų transportui. E, Ta norėjau pasakyti vien dėl to, kad pabrėžiau, jog pranešimas nėra blogas, nešauna pro šalį. Žinau, jog mm, pranešimo negali, pranešimas negali būti begalinis, todėl daug ką norima papildyti, pridurti. Taip pat buvo pažymėta apie Baltosios knygos svarbą bei e, pabrėžti, kad kel, prekių bei e, asmenų judėjimas Europoje yra didelis pasiekimas, mes nenorime jo prarasti. Tarp rūšinis transportas buvo paliestas, mano kolegė Lichtenberger tai pavadino eurokratų kalba, tačiau mes žinome, ką ten reiškia. Ten, nes ši frazė apima visus svarbius aspektus - aplinką, socialinius, ekonominius aspektus, todėl man tai labai patinka. Štai dar ką norėčiau pabrėžti ir kas man patinka dėl efektyvaus tarp rūšinio transporto. Pranešėjas pabrėžė, kad mums reikia kiekvienos transporto rūšies, kiekviena iš jų svarbi. Įsiveržus vulkanui e, mes tą pastebėjome. Tam tikrais atvejais galime iš dalies susisiekimą orų pakeisti, susisiekimą e, greitai gės traukiniais. Tačiau pramoniai e, kilo problemų, nes atsarginės dalis dažnai gali būti atgabenamos tik dideliais atstumais oro. Todėl mums reikia tarp rūšinių platformų, kurios pagelbėtų pereiti ar persėsti iš vienos transporto rūšies į kitą. Mes žinome, jog nėra perkrovimo pajėgumų, todėl negalime dažnai prekių perkrauti į traukinius ar į laivus, o kalbam apie tarp rūšinį transportą, norima šį beitą papildyti, mano frakcija didesnį dėmesį atkreiptų į krovinių gabenimą vidaus vandens keliais, toliau dviratininkai e, miestuose, daug galima pasiekti važiuojant dviračiais, skatinant važiuoti dviračiais ar elektriniais dviračiais kadangi kalbame apie transporto ateitį, apie tai reiktų pagalvoti. Trečias aspektas - finansavimas, apie jį buvo paliesta, Simkelas per klausimą jau pažymėjo, transportą reikia tobulinti, išsaugoti ir visam tam reiks finansavimo. Čia tikiuosi, kad bus galima kažką padaryti, aš abejoju, Visi žinome, kad transporto sektoriui reikia pinigų, neaišku, iš kur jie ateis, bet turime būti kūrybingi. Ketvirtas aspektas, kurį noriu paliesti, man jis yra labai svarbus, kalbant apie transporto ateitį, būtent e, baigti formuoti e, vidaus rinką transporto srityje, kadangi e, kokiagi nauda duoda tobuliausias geležingelis, jeigu prie sienos reikia pakeisti lokomotyvus e, e, riedmenis, kad tai, kad negalime nusipirkti traukinio bilieto ir keliauti iš šiaurės į pietus, todėlgi šiame pranešime aiškiai parodėma tai, ką norime tobulinti. Taigi pranešėjas parengė puikų pagrindą mūsų diskusijoms, norėčiau už tai padėkoti. Ačiū, ponas Kančijan. Grazie, Presidente. Anch'io mi, mi collego a quanti mi hanno preceduto. Ačiū pirmininkė. Sutinku. E, ponas Groš iš tikrųjų atliko nuostabų darbą, labai svarbu. Jisai, mano nuomonė, e, pristatė tam tikrų labai solidžių minčių Mes čia, mes čia kalbame apie Baltąją knygą, e, kurioje rašoma apie tvarę ateitį, prekių transporto ir panašiai. Iš tikrųjų, e, mes kalbame lyg ir plačiau apie daugelį temų. Galiausiai mūsų sprendimas turi būti vienas sprendimas, e, nes galvojame apie vieną teritoriją, kurią bandome padengti bet mums trūksta tam tikrų planavimo elementų. Galima pasakyti taip, mes žengėme tą linkmę, galima apie viską atskirai kalbėti, bet galiausiai reikia tam tikros apjungiančios e, jėgos, kuri pristatytų vieną dalyką vienai teritorijai. Galbūt dabar galima paprasčiausiai reikšti savo mintis, sakyti ir tikėtis, kad galiausiai mes visi žingsime vienu keliu. Jūs darote tą labai gerai, aš sutinku su tuo, nes šiandien kalbėjome apie konkurencingą prekių transportą ir kalbėjome apie transeuropinių transporto tinklų ateitį kalbėjome dar apie skirtingas transporto rūšis, jų sąveiką. Reikia kalbėti, tai yra esminis dalykas, to aiškinti nereikia, nes bandome uh, užsitikrinti įvairių transporto rūšių arba vektorių saveikumą. Kalbame apie uostus, jų sujungimą su transporto linijomis. Mes turime tam tikrų prioritetų ir veiksmingas transporto rūšių sujungimas e, užtikrina ir strautus į uostus. Jeigu kalbėsime apie prekes, keleivius, tos e, tikslingumas, tos visos savokos atsiranda, bet reikia galvoti apie e, tarpusavio sujungimo racionalumą ir dėl finansavimo dabar. Mes e, e, žiūrime į tai parlamente. Mums iš tikrųjų reikia fondo. Mes gauname lėšų iš biudžeto, bet reikia pabandyti pakeisti. Dabar bandome reformuoti Europos biudžetą. Gal reikėtų netgi kalbėti apie euroobligacijas, gauti pinigų, e, ku, kurias e, išleidžiant obligacijas, kurias kažkas e, garantuotų ir paskui lėšas įplauktų į atitinkamus fondus. Galbūt galima ir kitų numatyti dalykų. E, kalbam apie elektrinius, hybridinius automobilius, tai tiesa, ateityje apie tai irgi kalbėsime, bet galbūt reikia apie tai kalbėti atskirai ateityje. Bet e, galvojant apie tvarę automobilių ar transporto ateitį. Tikiuosi, kad pranešėjas atsižvelgs į mintis išsakytas diskusijų metu bet taip pat nepamirškime saugos, aplinkos saugos, emisijų, energijos išteklių suvartojimo ir protingų transporto sistemų. Ačiū. Ponas Rikiai, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Grošį už tikrai išmintingą uh, pranešimą. Aš norėčiau e, išsakyti šiek tiek kitokių minčių, nei iki šiol buvo išsakyta. E, manau, kad visi e, kažkuo tai prisidėjome prie šio pranešimo. Pritariu tų papildymų reikšmiai, tačiau noriu išsakyti šiek tiek kitokią mintį. Noriu pasakyti, kad šio pranešimo nagrinėjimas turėtų leis, leisti mums savo dėmesį vėl perkelti į transporto sritį, nes manau, kad transportas e, aktualus visoms institucijoms. Komisija restruktūrizuojasi, keičiasi kai kurie pasiūlymai e, tarsi tampa mažiau reikalingi ar vertingi, kaip sakė ponas Kanšien, o pranešimas e, sėtinas su situacijos ateitimi turėtų būti ambicingesnis. Transportas svarbus ne tik dėl to, kad prisėda prie e, judumo užtikrimo, bet ir dėl to, kad tai yra 10 procentų visos mūsų ekonominės veiklos. Tai yra svarbus Europos ateities veiksnys. 27 e, procentus visų e, išmetamųjų dujų išmetantis e, pranešime apie transporto ateitį reikėtų atsižvelgti ir tai, kas vyksta taryboje pranešėjas ir visi anksčiau kalbėjusiai teisingai minėjo finansavimą. Ir jeigu politinių lygmenių nebūsime išgirsti, neturėsime ir finansinių galimybių. Rytoj kalbėsime apie transporto biudžeto problemas, finansavimo trūkumą. Ir jeigu nekalbėsime pakankamai įtikinamai politinių lygmenių, neturėsime ir reikiamų išteklių. Taigi šis pranešimas yra dar viena galimybė padiskutuoti apie politinius ir ekonominius aspektus ir čia turime būti griežtesni. Ačiū. Pone Tikau, dėkoju, aš norėčiau padėkoti ponui Groš už pranešimą ir trumpai išsakyti savo mintis. Visų pirma, reikia nepamiršti finansinių išteklių poreikio. Džiugu, kad kolegos apie tai jau kalbėjo. Transporto sektorius turi būti prioritetu tarp kitų politikos ryčių ir dėl šios priežasties finansiniai ištekliai turėtų atitikti tikslus. Netgi e, įvertinus e, ugnikalnio pelenų padarytą žalą, kuri ekonominė prasme nėra tokia didelė. Vis dėlto pamatėme, kad tai uh, buvo uh, svarbu piliečiams, jie nukentėjo, nukentėjo ir krovinių pervežimas. 66 procentai visų uh, keleivių, kurie užstrigo oro uostuose, keliavo ES ribose. Taigi tarp rūšinis saveikumas yra ypatingai svarbus dėl to, kad tie 66 procentai e, keliaujančiųjų galėjo e, paskui e, savo paskirties vietas pasiekti uh, pavyzdžiui, geležinkelių. Kalbant apie saveikumą, reikėtų kalbėti ir apie geresnį ryšį su jūrų ir upių transportu. Jūrų transportas turi savo strategiją, jam yra parengta ES lygmenių, tačiau dėja upių transportui strategijos nėra parengta. Taigi kartu su komisija turime ieškoti e, tų pagrindinių e, atspirties taškų, į kuriuos remiantis galima būtų parengti ES upių strategiją. Kalbant apie transporto rūšis, reikia orientuotis į tas, kurios yra ekologiškesnės, ypač pavyzdžiui miestuose. Štai dviračiai galėtų būti viena iš tokių priemonių, į kurias reikėtų investuoti. Taigi galbūt reikia europinės strategijos reglamentuosančios dviračių panaudojimą. Čia reikėtų kalbėti ne tik tai apie transportą miestuose, bet ir apie transportą kitose teritorijose. Mus domina kultūrinis turizmas Kaip žinote, Ispanijoje yra puikus e, dviračių panaudojimo pavyzdys. Pavyzdžiui, pastatčius automobilį galima nemokamai pasijimti dviračius, kad būtų galima aplankyti o, įvairias lankytinas vietas, yra parengti netgi žemėlapiai Na ir paskutinė pastaba dėl judumo miestuose. Vėlgi čia reikia integruoto požiūrio, atsižvelgiant ir į architektų ar miesto planuotojų nuomonę, kad transportas būtų integruotas į miestų plėtojimo planus. Ačiū. Ačiū ponė Sidran je ne sais pas si le transport perd des plumes mais je pense qu'il a raison en tout euh, Dėkuoju, dar norėčiau sureaguoti į kolegų pasisakymus. E, teisinga galvoti apie šią, šį pranešimą kaip apie galingą priemonę. Man atrodo, kad e, tai turėtų būti tas pats, kas 2020 e, energetikos srityje. Uh, kalbame apie svarbius dalykus ateičiai ir tokia turėtų būti dvasia. Turėtume galvoti apie tai, o ne tiek apie pakeitimus. Jeigu galvome apie klimato transporto priemonių paketą, tai šis pranešimas turėtų prisidėti prie jo. Mes pakeitimuose turėtume siekti suteikti e, pranešimui tokį statusą, kuris būtų pagrįstas ne tik komisijos iniciatyvomis, bet ir uh, E, pranešimu, tokiu, kuris turės politinio svorio. Mes turėtume padaryti jį e, galingu veiksniu ir svertu. Dabar ponė Jėger komisijos vardu. Dėkoju dar kartą pirmininkė. Komisija E, maloniai pastebi, kad e, pakeitimai, jų yra 376, 376 kad jie e, rodo, kaip susidomėję parlamento nariai yra šio klausimo ir koks jis svarbus. Mes sveikiname projekte išreikštą poziciją, kuri paremė ir komisijos ketinimus dėl strategijos 2020 mes ketiname mm, pasisakyti už e, pajėgumų išplėtojimą ir e, kalbame, kad visos transporto rūšys turėtų būti naudojamos e, optimaliai. Šiandien buvo kalbama apie tarpusavio saveikumą, bet reikia nepamiršti, kad pajėgumai riboti vis dažniau išriškės Europoje, ypač miestų teritorijose. Mes pripažįstame, kad labai svarbu e, padaryti transportą tvaresnį aplinkos saugos, saugumo, ekonominę prasme, apie tai kalbama Baltojoje knygoje. Ir reikia Europoje užtikrinti konkurencingesnę sistemą. Tai reiškia, kad mums reikia e, atverti rinką. Apie tai jūs ir kalbėjote. Noriu pasakyti, kad komisija labai e, daug kur sutinka su jumis. Jūs minėjate e, pažeidimus tarptautinių mastų technologijos plėtotę. E, taip pat kalbėti apie ugnikalnio poveikį ir noriu pasakyti, kad sauga ir saugumas yra labai svarbus dalykai komisijai. Man ypač džiugu buvo išgirsti, kaip pranešėjas sakė, kad jis nereikalauja, kad būtų įkurta dar viena agentūra ir kad keliai yra sritis, kur subsėdumo principas e, tampa labai svarbus. Dabar dėl e, transporto e, infrastruktūros finansavimo tai yra sudėtingas klausimas. Jūs kalbėjote apie tai pasaulinės ekonominės krizės kontekste. E, ypač užsimėti apie tam tikrus aspektus. Aš komisijos vardu noriu pasakyti, kad mūsų tikslai yra nepasikeitę. Komisija reikalaus, kad būtų skirtas finansavimas, tą daug kartų pabrėžė mūsų vicepirmininkas, bet taip pat reikia pripažinti, kad egzistuoja problemos ir taip pat reikia suvokti, ką reiškia sanglauda pirmiausia kai kurioms naujausiams valstybėms narėms. Mes įsipareigosime ir toliau reikalauti kad visos finansavimo priemonės būtų sutelktos ir užtikrinta e, nuosekli finansavimo sistema. Galiausiai tikslai Reikia nepamiršti, kad nustatyti transportui privalomieji tikslai, kaip 10 procentų atsinaujinanti energija, taip pat e, CO2 emisijoms ir e, automobiliams yra nustatyti tikslai bet e, pasiūlyti dalykai neturėtų užkirsti kelio priimti kitiems politiniams sprendimams, kaip kad sakė pranešėjas. Dar norėčiau pasakyti, kad komisija e, pastebėjo, kad mūsų darbo tikslas yra e, Jūsų darbo tikslas yra toks, kad kai kurios jūsų mintys būtų įrašytos į komisijos baltąją knygą. Noriu pasakyti, kad komisija išanalizuos pranešimą visus 376 pakeitimus ir atsižvelgs į visus jūsų pasiūlymus ir pastebėjimus. Labai ačiū. Dėkoju, o dabar pranešėjas, ponas Groš, apibendrins diskusiją. Dėkui visiems pasisakiusiesiems. E, iš diskusijų išaiškėja, kad tikrai buvo naudinga mm, skirti pokalbiams e, laiko su komisija, su kolegomis, tai leidžia subrandinti tam tikras mintis. Transportas yra mūsų ateitis kryptis. Mes turime sugražinti transportui jo turėtą svarbą, tačiau kolegos e, taip pat žino, kad mūsų aptariami klausimai e, yra svarbus viešumai, tačiau mes juos turėtumėme labai išsamei aptarti. Komisija e, pasidalyjusių kompetencijas yra taip, kad transportas nebetrodo vienalytis, e, e, vienalytis temus rytis. Mes turime mm, grįžti prie būsių situacijos. Kalbant apie pinigus, transportas, judumas priklauso prie tų sričių, kurios gali atnešti pelną valstybėms narėms - mokesčiai, rinkliavos ar naudojimo mokesčiai. Tikrai daugiau nei naudinga, jei mūsų komitetas patars, kaip reiktų čia geriau elgtis. Subsidiarumas reikia gerbti, bet e, jo dažnai pernelik prisidengiama, kai nenorima ar nesugebama rasti sprendimų. Tačiau mes privalome apie tai kalbėti. Kai ieškoma lėšų, turime žinoti, kad transporto sektoriuje yra galimybių rasti lėšų. Egzistuoja rinkliavos, išorės sąnaudų įtraukimas, įdomi mintis. Manau, kad e, transporto ministrai dažnai sako, kad Europa negali man vadovauti, kaip pinigus išleisti, bet jeigu mes panaudosime lėšas tinkamai ir jeigu padėsime apjungti nacionalinės ir europinės lėšas, susidomėjimas gali būti labai didelis. Pritariu, tikrai mes e, naujų instrumentų iš niekur nesukursime, jų yra pakankamai. Bet atskiriais atvejais reiktų aiškiau pasakyti, tarptautinės iniciatyvos gali apimti per infrastruktūros kūrimą. Tikrai absurdiška, kad anksčiau panašios iniciatyvos nebuvo vykdamos. Būtent čia yra didelė erdvė pažangai. pažangai. Galima iš sanglaudos e, lėš, fondų lėšų skirti mm, nemažai pinigų, devintaisiais metais ne, ne visos lėšos buvo iš sanglaudos fondų panaudotos, 57 milijardai liko. Taigi visą tai galima panaudoti, kad sukurtume startinį kapitalą tam tikriems projektams lėšas gali duoti Europos investicijų bankas ir mūsų fondai, nes skolintis per nelik daug tikrai nereiktų. Būtent tai pirmame statybų etape stipriai pagelbėtų, o tuomet galime tinkamomis sąlygomis pritraukti privatų kapitalą vieš viešojo ir privataus partnerystė yra tem, tema, kuria daug prirašyta. Tačiau jeigu mes suteiksime minimales garantijas ir minimalę gražą, bent jau privačiam kapitalui, jis tikrai ateis. Taigi efektyvus tarprūšinis transportas mano akise bei kolegų nuomonę, tai yra tikrai būtinas dalykas, aš čia nenoriu kažkokios naujos dogmos sukurti, bet to reikia. Bandau pasakyti, kad mums reikia visų transporto rūšių, reikia jas vystyti vadovaujantis atskirais kriterijais, o jos tuo pačiu turi vienas kitą papildyti. Tikrai mane daug kas džiugina ir ypač paskutinis komisijos sakinys, būtent, kad komisija atsižvelgs į visus mūsų pasiūlymus, tai fantastiška, neįtikėtina. Tai reiškia, kad visas tas savaitės plušome nebereikalo. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Pone Groš. iš ties daug birželio pirmąją uh, numatyta uh, transporto komitetui ir gal mes baig... tuomet balsuosime komitete, to mėnesį vėliau plenarinėje sesijoje. Taigi tiek šiandien, rytoj balsuosime iš pat ryto 9. Todėl nepamirškite savo balsavimo kortelio atsinešti. O dabar baigime posėdį.